Good afternoon. In this time is changing beautiful Italian language to the Czech, Czech a little bit complicated. Labadiena. E, Gražią italų kalbą pakeis kitos kalbos skambesys po pietų. Labadiena. Teskime darbą ir dabar pagal darbos varkės svarstysime šeštąjį darbos varkės punktą e, energijos vartojimo efektyvumo priemonių gyvendinimas ir poveikis vykdant sanglaudos politiką. Žodis Stefani. Efficacité énergie. Ponas Senan, ačiū e, pirmininkė. Mes kalbame apie energijos vartojimo efektyvumą ir uh, sanglaudos politiką, reikia pasakyti, kad ši politika bus labai svarbi iki 20 metų. Reikėtų akcentuoti pirmiausia tai, kad Sanglaudos politikos svarbiausias tikslas yra mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp regionų politika e, nukreipta į efektyvų energijos vartojimą neturi skirtis nuo to pagrindinio tikslo. Taip pat reikėtų pasakyti, kad investicijos, kuriomis siekiama užtikrinti energetikos vartojimo efektyvumą, yra labai svarbus dalykas, užtikrinant ekonomikos vystimasi, darbo vietų kūrimą ir gerinant e, namų ūkių būklę. Taip pat reikia prisiminti, kas vyko neseniai tam tikrose valstybėse narėse, pirmiausiai Bulgarijoje, bet ir kitose valstybėse narėse, kur labai buvo aukštos energetikos kainos ir e, kilo socialiniai neramumai. Ir e, darosi aišku, kad mums reikia kryptingų priemonių, kad energetika taptų prieinama visiems piliečiams. Reikėtų taip pat akcentuoti socialinius galimus. E, e teigiamus aspektus ir e, vienas iš pavyzdžių, kurį norėčiau pateikti, yra susijęs su socialiniu būstu. E, jeigu į socialinį būstą bus įjungtas taupus energijos valdym, naudojimo e, elementas, tai e, bus kur kas palankiau gyventi tokiame būste gyventojams, e, tiems žmonėms, kurių pajamos yra nedidelės. Taip pat viešieji pastatai apskritai būstas sudaro 40 procentų galutinio energijos vartojimo sąjungoje ir valstybės, valstybės narės e, raginame, kaip galima greičiau, e, įgyvendinti ilgalaikį energijos taupimo strategiją. Reikėtų taip pat e, prisiminti, kad kiekvieną kiekvienais metais Europoje lieka ne uh, tam tikras kiekis uh, nesuvartotos energijos. Ir taip yra dėl to, kad energijos e, vartojimas yra neveiksmingas. Neseniai audito rūmai priejo prie išvados, kad lėšos skirtos iki dabar energijos topiam e, vartojimui, sanglaus politikos e, kontekste nebuvo visiškai deramai panaudotos. Ir mes raginame komisiją nedelsiant gyvendinti rekomendacijas auditorumų dėl e, energetikos priemonių įgyvendinimo sanglaudos politikoje. Taip pat reikėtų įvertinti realius poreikius ir pasinaudoti e, rodikliais deramai palyginamais Europoje. Mes turime e, e, galėti įvertinti nuolatos, kokie yra atlikti darbai ir kaip šis rytis atsiliepia piliečiams. Ačiū. Ačiū, kad kalbėjote už poną Ramsdorfą, kuris yra pranešėjas. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, kurie turės galimybę kalbėti po tris minutės kiekvienas. Pone Hol, žodis jums. Pone pirmininkė, norėčiau visų pirma perduoti padėką pranešėjai už šį pranešimą. Ir aš sutinku su daugeliu jo išsakytų minčių šiame pranešime, ypač e, tai, kad jis akcentuoja, jog pastatų energinio našumo didinimas yra e, vienas iš geriausių, aktualiausių būdų kovoti su skurdu ir energiniu skurdu ir kovoti su augančia būsto kaina daugelie šalių. Norėčiau kai ką pridurti. Aš šiek tiek kitaip vertinu e, pranešėjo išsakytas mintis, kad energinio našumo politika netrukdo e, kitoms politikos sritims. Taupus energijos naudojimas juk prisideda prie e, ekonomikos geresnės būklės užtikrinimo, vertinant e, energijos direktyvą, daugelis valstybių narių sieks joje išdėstytų tikslų įgyvendinami Euro, ekono, Europos e, ekonominį sem, semestrą, nes nes jeigu nebūtų pasiekta tų tikslų, reikštų, kad, nepas, kad valstybės neužtikrina energijos našumo priemonių gyvendinimo taupaus energijos naudojimo pagrindinis bruožas yra, kad, ji, kad tai prisidėtų prie ekonomikos stiprinimo ir ekonomikos saugimo. Aš e, atkreipiu dėmesį į tai, ką, ka, kaip jūs komentavo struktūrinių fondų lėšų naudojimą patraityje. Pat yra tokios programos kaip e, sumanus energijos naudojimas Europoje. Ir e, tos programos turėtų suteikti galimybę vietos valdžios institucijoms pasinaudoti eksperimentiniais projektais ir prisimenant 2010-ųjų tikslus. Reikia ypač akcentuoti e, lėš, naudotams galimybę pasinaudoti to, tokiais projektais. E, pastatų renovavimas. Manau, kad valstybės narės tu, turi gyvendinti savo planus šioje srityje. E, Ir mes visi turime padaryti viską, užtikrindami, kad nacionalinės vyriausybės padarytų viską rimtai įgyvendindamos šiuos planus ir parengtų strateginius planus, kaip renovuoti pastatus. Ir galiausiai pastaba dėl audito rūmų. Reikėtų patikslinti čia kai ką. Audito rūmai pakomentavo tai, kad kai kuriais atvejais lėšos buvo, buvo paimtos tos lėšos, kurios buvo skirtos energi, energijos taupimui ir panaudotos pastatų renovavimui. Ir mm, tai, kas įvyko praktikoje, nebuvo pasiekti taupaus energijos našumo standartai ir buvo pasiekta mažiau su tomis lėšomis, ką, buvo, gal, ką būtų buvę galima pasiekti. Tiesiog tam, tos energiniam našumui skirtos lėšos buvo lengvai prieiminami pinigai ir kai kuriais atvejais žmonės norėjo, kad jų gyvenamieji pastatai atrodytų gražiai, o nebūtinai būt dar ir taupytų energiją po renovavimo. Todėl darbai energinio pastatų E, našumo, energinio našumo srityje turėtų pasiekti tikslą. Ačiū. Toliau. Ponas Messzáros. Úr, üdvözölni szeretném ezt a jelentést, és köszönet el a jelentéstevőnek. Nagyon Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo E, pranešimu, pasidžiaugti jame išdėstytomis mintimis. Džiugu, kad vienas svarbiausių sąnglaudos politikos e, prioritetų taik, taikomas valstybėms narėms. Aš atstovauju Slovakiją. Slovakijoje sąnglaudos politika vaidins labai svarbu vaidmenį pasiekiant tikslą 20 procentų sutaupyti pirminės energijos svarbiausias rytis, pagrindinės rytis, kur galima sutaupyti energijos, yra pastatai, nes pastatai e, sunaudoja 40 procentų visos sunaudojamos energijos. Turime nepamiršti, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, prioritetai yra skirtingi, todėl investiciniai prioritetai taip pat gali skirtis. Vidurio Europą ir Slovakiją turėtų būti skatinamos e, kurti paskatų e, schemas. E, kurios egzistuoja vakarų Europoje. Turime turėti galimybę išnaudoti sanglaudos fondų teikiamas galimybės visapusiškai. Energijos naudojimas namų ūkiuose yra neveiksmingas. Langų keitimas pastuose gali sumažinti sąskaitas už energiją tam galima pasitelkti regioninės veiklos programas, tačiau užtik, reikia veiksmingiau įgyvendinti šią politiką. Mums reikia visuminės e, sistemos, paskatų sistemos, kuris skatintų pasyvių namų, ekologiškų namų atsiradimą, taip pat skatintų rinktis ekologiškas. E, e energijos naudojimo sistemas, nes tai padėtų mums išspręsti savo energijos problemas. Dėkui, dalai vis tų. Ačiū. Toliau žodis ponui Balčyčiui. Ačiū, germas pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už gana savalaikį, savalaikę nuomonės pateikimą. Jis yra labai svarbi ir aš manau, kad sukels tam tikras diskusijas ir ateityje šitie klausimai bus sprendžiami žymiai geriau. Taip, iš tikrųjų pritariu pranešėjų nuomoniai, kad sanglaudos politikos pagrindinis tikslas yra mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp atskirų regionų, tačiau yra labai svarbu, kaip mes tą praktiškai įgyvendinam. Per 2007-2013 metus e, e, šito energijos vartojimo efektyvumo priemonė gerinti buvo skirta nei daug nei mažai 5 milijardai eurų. Ir jau šiandieną buvo užsiminta apie taip vadinamą auditų rūmų specialią ataskaitą šito klausimu Aš kaip tik biudžeto komitete esu atsakingas už šito klausimų pranešimą ir todėl galiu iš tikrųjų e, pakartoti tam tikras audito išvadas, kad faktiškai yra neįmanoma įvertinti ekonominės naudos įgyvendintose projektuose, kadangi iš anksto, aš manau, kad pati Europos komisija nebuvo nustačiusi nei tikslų, nei rodiklių, nei investicinio atsipirkamumo. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė turėjo teisę savaip nuspręsti, ko jinai siekia ir rezultatas yra labai apgailėtinas. Trijose valstybėse buvo atlikti tam tikri patikrinimai ir nustatyta, kad kai kurių objektų e, atsiperkamumas e, arba investicinis atsiperkamumas siekia kelis šimtmečius. Kelis šimtmečius. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų dalį pinigų tiesiog išlaistėm ir tų tikslų, kurie buvo siekiami, jie buvo neįgyvendinti. Todėl tikrai ir aš pats pateiksiu keletą pasiūlymų. Manau, kad Europos komisijos ateityje vaidmuo turi būti žymiai aiškesnis. Nekalbam apie tai, kad turi tie tikslai būti labai tikslus, bet turi būti nustatytos tam tikros ribos ir kad kiekviena valstybė turėtų aiškumą, kad ateityje už šitos pinigus taip pat reikės atsiskaityti, kaip ir už kitus e, labai svarbius projektus. Ačiū labai. Děkuji. Nyní bych dal, nyní bych dal slovo. Eh, Ačiū. Norėčiau pana Gžybų šešėlėm pranešėjus teikti žodį. Ačiū, pana pirmininkė. Jau turėjome galimybę svarstyti panašų pranešimą, kuris buvo rengiamas regionų vystimosi komitete dėl ES regioninės politikos ir naujos ES energetikos politikos. Šio pranešimo autorė buvo ponė Kolarska Bobinska, minėto komiteto narė. Dabartinėme pranešime mano vertinimu e, Bandau pateikti atsakymus į klausimus iškylančius sanglaus politikos energijos vartojimo efektyvumo srityje. Pabrėžiama būtinybė pašalinti kliūtis naudojant sanglaus fondų lėšas investiciniams projektams finansuoti, naudojant šio fondo lėšas kaip papildomą su sąlyga, kad būtų įgyvendinami atitinkami sąjungos politikos tikslai per tuos projektus. Kalbant apie programas Jessica ir Elena, turint omenyje energijos vartojimo efektyvumą, reikėtų paminėti, kad struktūrinių fondų, sąjungos fondų, kitų finansinių priemonių, finansinės paramos priemonių naudojimas siekiant labiau taupyti energiją yra sveikintinas. Pat norėjau pabrėžti minėtų fondų e, vaidmenį e, padidinant plataus masto investicinių projektų vertę. Taip pat ponas e, Ransdorfas pranešėjas kreipė dėmesį į tai, kad sąjungos politikos svarbiausias tikslas, apie tai kalbėjo ir kolega Balčytis, mažinti regioninius skirtumus. Tai yra pats svarbiausias tikslas ir būtent šioje srityje reikėtų siekti kuo didesnės sinergijos, didesnio saveikumo, tiek siekiant labiau taupyti energiją, tiek mažinti skirtumus tarp regionų. Todėl e, siūlyčiau būtent e, šiame pranešime rengiančią nuomonę labiau pabrėžti sanglaudos fondo lėšų naudojimo lankstumo ir decentralizacijos procesų būtinybę. Daug e, kalbama apie tą decentralizaciją, kadangi paramos gavėjai dažniausiai taip pat tvirtina, kad e, galėdami patys priimti sprendimus e, gali jie e, gaunama parama panaudoti veiksmingiau, ypač regioninėme e, lygyje reikėtų numatyti daugiau įgaliojimų ir kompetencijų. Kalbant apie tą regioninį lygmenį, galima ir geriau apibrėžti konkrečius tikslus siekiant sumažinti skirtumus tarp atskirų regionų, tačiau tai nereiškia, kad visiškai reikia atsisakyti koordinacijos valstybių narių lygmenių arba kokios pagrindinių ES tikslų atskirose srityse taip pat yra svarbus. Taigi tas koordinavimo darbas tačiau neturėtų per daug riboti Sanglaudos fondo lėšų ES lėšų apskritai naudojimo lankstumo, nes e, kartais e, būna e, taip, kad lėšos yra panaudojamos ne tiems projektams, kuriems jos būtų pačios būtiniausios ir reikalingiausios. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas dėkoju, dabar panas Kelį kalbės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Šiaurės Airijos parlamento atstovus, kurie dalyvauja šio komiteto posėdėje. Ačiū, kad atvykote. Jie dalyvauja šio komiteto posėdėje, nes jiems įdomus svarstami klausimai, tačiau ES, iš ES požiūrio taško vertinant Jų vizitas taip pat svarbus, nes ES daug prisidėjo prie, šia, prie taikos proceso stiprinimo ir plėtros Šiaurės Airijoje. Šiuo metu e, galima kalbėti, kad ES investicijos į atitinkamus projektus skirtus taikai užtikrinti atnešė vaisių. Taigi dėkuoju dar kartą jiems, kad atvyko. Tikiuosi, kad uh, Prastas laikas čia jums bus naudingas, kalbant apie svarstomą klausimą darbo atvarkės, buvo paminėta, kad e, mums didelį nerimą kelia didėjančios energijos išteklių kainos skiriose ES dalyse, tai yra savame suprantama, tačiau nelabai suprantama yra tai, kad mes galėtume daug daugiau nuveikti siekdami sumažinti uh, energijos išteklių kainas. Mes tuo tarpu e, švaistome savo lėšas, turtintami trečiasis šalis ir išleisdami 388 milijardus eurų už iškastinio, iškastinio kūro ref, importui į ES. Taigi turime uh, tinkamiau naudoti ES tiek finansinės lėšas, tiek turimus išteklius, siekdami sumažinti energijos išteklių kainas. Kalbant apie energijos taupimą, energijos vartojimo efektyvumą, šešienis pranešėjas kalbėjo apie regioninio ligmens įgaliojimų stiprinimą. Aš manau, kad ši kryptis yra pati tinkamiausia, nes kalbant apie energijos taupimą, tai Visi nori taupyti tiek lėšus, tiek išteklius, niekas nenori jų švaistyti, todėl esu šiek tiek nusivylęs, kad nepakankamai pažangos yra pasiekta e, taupant tiek viešosios paskirties e, pastatų, tiek namų ūkių energijos vartojimą. Aš manau, kad šios rytė reikia daugiau investicijų nes padarius šį darbą vieną kartą nereikėtų jo kartoti, o naudą pajus, pajustume nedelsiant. Ir tokiu būdu būtų galima tinkamiau panaudoti Europos Sąjungos lėšas, taip pat ir privačios paskirties būstai yra sritis, į kurią turėtume atkreipti daugiau dėmesio, pasitelkdami atitinkamas finansavimo e, schemas, kurios buvo išbandytos Airijoje, e, kuomet e, investicijos į energijos taupimą būstų namūkių savininkams nieko nekainuoja. Ir galbūt bendruomenės galėtų pastelgdamas ES pagalba tokiu būdu renovuoti labai daug gyvenamųjų namų, taip sutelkdamos į įstamesniems projektams e, tiek finansinius išteklius, tiek ir gaudami nedelsdama finansinę naudą iš to. Taip pat reikia pabrėžti, kad būtina daugiau dėmesio skirti ir kontroliuoti lėšas e, panaudojančių ir projektus vykdančių projektų veiklą. Kiek žinau, Airijoje ekonomikos e, pakilimo laikotarpį buvo labai daug pastatų pastatyta, kurie suvartoja daug energijos ir dabar reikia jos renovuoti ir vėl išleisti tam nemažai pinigų. Taigi privalome užtikrinti, kad e, projektų ir darbų vykdytojai turėtų pakankamą kad būtų pakankamai kvalifikuoti ir kad jų veikla būtų tinkamai prižiūrima ir kontroliuojama. Ir tik tokiu būdu užtikrinsime pažangą, nes dabar piliečiai jaučiasi neužtikrintai, todėl tokius projektus įgyvendinami mes e, staupytume tiek lėšų nemažai, e, tiek e, piliečiams reikėtų mažiau išleisti pinigų mokant, apmokant energetinės sąskaitas. Pirmininkas Ačiū už tai, kad e, jūs pasveikinote tą svarbę e, svečių grupę, kuri lankosi mūsų posėdį. Norėčiau taip pat padėkoti mūsų svečiams, besilankantiems komiteto posėdį iš Šiaurės Airijos, nu, kad palaikyti ryšius tarpusavį yra labai svarbu, taigi dar kartą sveikiname mūsų svečius. Uh, uh jestli tady máme zástupce komise k, k bodu 7, tedy jestli se může vyjádřit. Gal kas nors iš komisijos atstovų norėtų pasisakyti šiuo klausimu? E, pranešė atstovas. Pirmininkė, aš labai gerai pasižymėjau viską, kas buvo pasakyta. E, perduosiu kolegai ir jeigu kas, tai e, galite visi ir su juo pakalbėti ir tokiu būdu pagerinti jo rengiamą nuomonę. Dėkoju, tik norėčiau priminti jums, kad terminas pateikti pakeitimams yra penktadienis, gegužės trečia diena. Ir kad galėsime ir dabar pereiti prie kito klausimo elektroninio identifikavimo. E, atpažinties ir elektroninių operacijų patikimų užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje e, taikomas reglamentas ponia Ulskok. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė. Jūs e, kalbėjote čekų kalbą, o aš savo pirmą pra, parengtą pranešimą pristatysiu švediškai. Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą, kuris susideda iš dviejų dalių. Pirmoji susijusi su tarpusavio pripažinimu ES lygmeniu. Kalbu apie elektroninės atpažinties sistemas. Žinau, skamba viskas gana sudėtingai. Bet pati mintis yra labai paprasta. Mintis yra ta, kad pavyzdžiui mano švedišką pasą kitose valstybėse narėse būtų galima atpažinti ir tokiu pat būdu mano identifikavimo asmens kortelė Belgijoje, Ispanijoje, kitur taip pat turėtų būti atpažįstama. Tai yra susijęs su elektroniniu valdymu tarptautiniu. Kita, kita pasiūlymo dalis yra susijusi su bendros sistemos sukūrimu tarpusavio pripažinimui ir e, vienodo požiūrio teisėms pasiekmės taikymui. Mes e, vadiname tam tikras atitinkamas paslaugas pasitikėjimo paslaugomis patikos e, paslaugomis, tai yra elektroniniai parašai, interneto puslapių autentikavimas, patvirtinimas ir susiję dalykai. Tai padeda vartotojams e, įsitikinti, kad jie tikrai yra teisingame, o nesuklastotame puslapyje, e, kur, kurio pagalba kas nors bando iš jų išviliauti pinigus. Ar manau, kad komisijos pasiūlymo išeities taškas yra puikus bet tikslai ir turinys galėtų būti labiau patikslinti. Tai yra sritis, kurioje labai greitai vyksta technologiniai pokyčiai. Šioje srityje kartais rinkos veikėjai sprendžia problemas, tačiau ne visuomet rinkos įgoms pavyksta tą padaryti ir turime e, deramai suformuoti teisės aktus. Ir turime būti tikri, kokios yra teisės aktų pasiekmes ar poveikis, nes neturėtume užblokuoti plėtros, kurią norime paskatinti. Ir leisti jiems plėtotis. Taigi toks bus išeities taškas. Aš manau, kad, kaip sakiau, komisijos pasiūlymas ne visur viską labai tiksliai apibrėžia. Mums kaip teisėkuros atstovams svarbu žinoti, koks bus poveikis. Ir aš iš skirtingų susijusių asmenų veikėjų šioje srityje gaunu panašią nuomonę. Dabar e, norėčiau pristatyti savo pranešimą, galvodama apie šį kontekstą. Tarpusavio pripažinimas elektroninio atpažinimo sistemų. Aš esu įsitikinusi, kad mums reikia Europoje atpažinimo sistemų, atpažinties sistemų, kurios būtų tarpusavėje suderintos. Elektroninė atpažintis yra nacionalinės kompetencijos klausimas ir ateityje nacionalinėme kontekste tokios sistemos bus vartojamos. Taigi svarbu užtikrinti tarpusavio saveikumą, nekeliant pavojaus jau egzistuojantiems atpažinimo sprendimams kuriuos yra pasirinkusi kiekviena valstybė narė. Ir labai dažnai e, tos sistemos atskiruose valstybėse narėse veikia labai gerai. Todėl siūlau, kad e, tarpusavio bendri standartai, e, kurie užtikrintų techninį saveikumą, būtų neutralūs technologijų požiūrių. Kitaip tariant, kiekvienas atskiras sprendimas e, turėtų būti gerbtinas ir tai turėtų atsispindėti komisijos deleguotuose aktuose. Komisija yra pasiūliusi nemažai jų. E, Kitas klausimas - duomenų apsauga, mm, vientisumas. Esu pastebėjusi, kad komisija netaiko duomenų apsaugos nuostatų elektroninės atpažinties pasiūlyme, bent jau ne plačiai iš dalies galima tą suprasti, nes e, atpažintis yra nacionalinės kompetencijos dalykas, tačiau jau kalbėsime apie tarptautinės aplikacijas, tai reikia e, prisiminti ir duomenų apsaugos principą. Taip pat turėtume pasižiūrėti tai, ką galima bus daryti su asmens duomenimis, kurie atsiras, bus apdorojami teikiant atpažinties paslaugas. Uh, Tie klausimai yra gana aktualūs ir turėtume juos kelti komisijai ir išspręsti. Kai dėl patikos paslaugų kol kas neaišku, kokius veikėjus komisija nori reglamentuoti, mm, kam taikyti reglamentą, nes ta grupė veikėjų, kurie, kurių veikla bus reglamentuojama, skiriasi. Mes e, jau apribuojame šiek tiek e, apibrėžimą, bet galbūt dar reikėtų jį patikslinti, kad žinotume, ką komisija, kam nori skirti reglamentą, kad galėtume toliau dirbti dėl deleguotojų ir vykdomųjų aktų. Vienas horizont horizontalus aspektas yra svarbus visam pasiūlymui. Tai yra deleguotieji ir gyvendinami arba vykdomieji aktai. Visame pasiūlyme komisija siūlo pasitelkti deleguotosius ir e, gyvenimo aktus. Aš sutinku su komisija, tai leis užtikrinti suderintą reglamento taikymą ir taip pat prisidės prie nacionalinės praktikos e, priderinimo atsižvelgiant į patirtį, kai bus įgyventinti pasiūlymai. Tačiau e, nepritariu tam, kad per nelik daug reikėtų lab, stipriai pasikliauti tais aktais. Reikėtų kritiškai žiūrėti. Ir siūlau apriboti šių aktų taikymą techninių įgyvendinimų tik tai, kad užtikrintume vienodą nuoseklų įgyvendinimą. Dėl deleguotojų aktų aš dar juos, jų taikymą ribočiau ir norėčiau, kad komisija apibrėžtų apriepti ir tikslą siūlomų deleguotojų aktų. Reikėtų teisės aktuose, ne deleguotuose aktuose apibrėžti prievolės. Ir tie aktai yra gana sudėtingi. Todėl aš Pasinaudosiu progą ir vėliau pasiūlysiu dar pakeitimų, kai bus kai kurie klausimai suderinti, išsiaiškinti su komisija. Mums svarbiausia užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo aspektų, tam, kad užtikrintume pasikeimą ir e, tarsi prieimimą iš piliečių pusių ir taip pat turėtume galvoti apie paslaugų teikėjų administratorių sąnaudas. Paskutinis pastebėjimas e, - neįgaliųjų. Galimybė neįgaliesiems naudotis šiomis sistemomis. Elektroninės paslaugos turėtų pasiekti ir asmenis turinčius negalę. Kitaip tariant, e, naudojimas turi būti įmanomas visiems turintiems e, negalę ar neturintiems jos. Mes gyvename skaitmenėme amžiuje, visi turime turėti judėjimo laisvę, bent jau skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Tokios yra paskutinės, pagrindinės mano pranešimo mintys. Tai labai įdomi sritis. Mes turime dirbti greitai tam, kad galėtume E, baigti renkti šį dokumentą per šią kadenciją ir būtent to aš ir sieksiu. Lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Noriu padėkoti už užanginės pastabas. Dėkoju ir už tai, kad kalbate švediškai. Šiandienos papetinėme posėdėje tikrai reikia kalbėti gimtosiamis kalbomis. Dabar noriu suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausiai, poniai Pilar del Kastijo. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti kolegą, kolegę ponę Ulfskog, parengus pranešimo tekstą dėl šio reglamento E, skirto elektroninių sandorių autentikavimui ir patikos paslaugoms vidaus rinkoje. Jos pasiūlymai tikrai įdomus ir jie visi pasirodo laiku. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į pakeitimus, kuriais siekiama patikslinti saugumo pažeidimo e, koncepciją. Taip pat norėčiau Mm, išsakyti keletą pastebėjimų, minčių, kur, kurių nėra pranešimo projekte, bent jau kai kurių. Visų pirma, iškyla patikos paslaugų teikėjo apibriešties klausimas. taip vadinami TCPs. Taip pat kvalifikuotų e, tokių paslaugų teikėjų apibrieštis. Jie e, pranešime vadinami QTP angliškas trumpinys. Taip pat yra siūlymas užtikrinti stebėseną pagal 13 straipsnį. Nežinau, kaip spręsime tą klausimą, nes nėra patvirtinto tokios paslaugos teikėjų sąrašo ir taip pat ne, nėra numatyta prievolė jiems e, kam nors siūsti informaciją, pranešimą apie tai, kad jie teikia tokią slaugą. Tai kaip mes rengėmės e, kontroliuoti, stebėti kažką, apie kuriuos nieko nežinome. Uh, 15 straipsnio pirmoje dalyje yra nuostatų dėl saugumo auditų ir priežiūros institucijų, bet taip pat reikia ir apibrieščių, tų institucijų apibriešties. Mums taip pat reikia patikos ekosistemos. ir kai tie kvalifikuotų patikos paslaugos teikėjai tiks paslaugą, 13 e, straipsnėje numatoma, kad jie privalo teikti e, informaciją, kai, kai jie praneša e, atitinkamą instituciją apie, apie tai, kad pradeda teikti paslaugą, jie gali tą paslaugą pradėti teikti. Tačiau, jeigu tai nebus patikrinta, tai gali sukelti daug problemų. Kaip jau sakiau, nėra jokio sąrašo tokios paslaugos teikėjų, kuris būtų tikrinamas ar audituojamas. Ponios ir ponai, dar dešimtas straipsnis. Ten minimi tos paslaugos teikėjai Janškas Upinis TCP už ES ribų, vėlgi nenurodant, kas juos prižiūrės, ir kas tikrins, ar jie įgyvendina reglamento nuostatas. Taigi manau, kad čia dar reikėtų padirbėti tais klausimais. Yra ir daugybė susijusių kitų klausimų, kurie nepriskirtini šioms diskusijoms, pavyzdžiui, elektroninio parašo teisinis e, statusas. Kolega Kreutzmann. Ponas Kroicmanas yra kitas šešėlis pranešėjai. Žodis jums. Elektroninė. Ačiū, ponė pirmininkė. Siūlymas um, dėl elektroninio parašo ir uh, patikos paslaugų uh, didelių politinių bangų nesukėlė. Uh, tačiau džiugiuosi, kad ponė Ulfskok iškėlė savo prašymą klausimus dėl to, kaip reikėtų elgtis, jeigu e, elektroninės tapatybės e, pripažinimas yra atliekamas e, remiantis valstybės narise galiojančiais teisės aktais. Taigi, pavyzdžiui, kilo klausimas, ar galiojanti sistema elektroninės tapatybės kortelės ir elektroninio parašo pripažinimo Vokietijoje suderinama su kitose šalise galiojančiomis sistemomis. Man tačiau atrodo, kad būtų per daug paprasta nustatyti, kad komisijos e, e, patvirtintos nuostatos neturėtų iš esmės įtakoti arba keisti nacionalinėse valstybėse galiojančių principų. Mums reikėtų parengti išsamesnį sprendimą. Aš manau, kad įgyvendinti pranešime pateikimus pasiūlymus galbūt ir būtų įmanoma, tačiau kilo klausimas, ar apskritai mes turėtume reglamentuoti šią sritį, turint omenyje duomenų apsaugos nuostatas, kurios yra e, pateikiamas duomenų apsaugos direktyva. Aš manau, kad komisija pasirinko tinkamą požiūrį atkreipdama dėmesį ir pateikdama nuorodą į duomenų apsaugos direktyvą arba būsimą reglamentą. Jeigu mes lygiai grešiai bandytume čia ką nors reglamentuoti, tai galbūt e, čia būtų atliekamas dvigubas darbas ir e, savo patvirtinamas taisyklėmis nukryptume nuo reglamento arba reglamentuotume tos dalykus, kurių nereiktų reglamentuoti. Sakant į klausimą, kada vartotojai turėtų būti e, informuojami apie e, tam tikrus saugos pažeidimus, e, taip pat reikėtų spręsti kitoje vietoje e, dėl patikos paslaugų, nes čia mano įsitikinimu reikėtų taip pat vadovauti uh, duomenų apsaugos reglamento nuostatomis ir tame reglamente turėtų būti aiškiai reglamentuojama, kada būtina informuoti vartotojus apie tam tikrus patikos paslaugų pažeidimus. Kolegės, e, kolegė Galo ir aš dalyvavome viename klausime, kuriame buvo daug įdomių klausimų svarstoma Vieną norėčiau paminėti, buvo pateiktas pasiūlymas, kad persiustreiktų tik tai tuos duomenys, kurie yra būtini tapatybei nustatyti. Man šis pasiūlymas pasirodė vertas dėmesio, bandysime jį išplėtoti, tačiau viena kolegė taip pat e, siūlė, e, kad nebūtų persiunčiama, persiunčiamas per didelis kiekis duomenų ypač į užsienį, užsienio tarnybų ar žinybų prašymų. Todėl aš manau, kad ir būtina perduoti tik tuos arba persiusti tik tuos duomenys, kurie yra reikalingi siekiant nustatyti asmens tapatybę. Tokiu būdu taupiai naudotume duomenys, sumažėtų jų e, srautai ir nebūtų pakengta asmenų privatumą. Dėl deleguotų teisės aktų aš juos vertinu didžiąją dalimi kritiškai, tačiau taip pat ir šioje srityje mes turėtume apdairiai su jais elgtis, nes, pavyzdžiui, iš ten tam tikrus duomenys turi būti remiamasi atitinkamais patvirtintais teisės aktais, jeigu parlamentas nori išlaikyti savo įtaką, turėtų tose sritise nesutikti taikyti deleguotų teisės aktų, tačiau ten, kur kalbama apie e, techninių naujovių dėgymą, tai būtų galima deleguotus teisės aktus e, naudoti. Manau, kad prieš priimdami galtinį sprendimą turėtume suderinti veiksmus su IMKO komitetu. Noriu padėkoti pranešėjų už atliktą darbą ir nekantrai laukiu bendradarbiavimo su kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū uždėmesi. Ačiū kitas e, šešienis pranešėjas ir e, ponia Anders Dotar. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už puikiai parinktą pranešimą. Žinau, kad buvo pakankamai sudėtingai parengti, tačiau manau, kad e, komisija identifikavo kelis svarbius klausimus susijusius su patikos paslaugų, paslaugomis ir atskirų e, duomenų apdarojimo e, grandinės dalyvių atsakomybė. Komisija savo pasiūlyme daug dėmesio skiria asmens duomenų apsaugai, jautrių duomenų apsaugai. Teigiamai vertinu, kad pranešėja ponia Ulfskok šį aspektą taip pat pabrėžia. Taip pat teigiamai vertinu pono Kroismano mintis apie būtinybę keistis kuo mažesniais duomenų kiekiais ir tuos duomenys riboti. Taip pat ir techninių požiūrių turėtume nustatyti politinės atsakomybės ribas ir su jie susijusius tikslus. Aš pateiksiu kelis pasiūlymus, pakeitimo pasiūlymus, stengdamasi papildyti tai, ką siūlo pranešėja. Mano pakeitimai bus daugiausiai susijęs su duomenų kiekiu, persiunčiamų duomenų kiekiu ribojimu ir su duomenų naudotojo rato ribojimu. Žinoma, kalbant apie saugą, tarpusio pasitikėjimas yra labai svarbus dalykas, jau komisija atkreipė dėmesį tai, kad būtina užtikrinti skaidrumą, skaidrumas yra gyvybiškai svarbus aspektas įmonių veiklai, užtikrinti atsakomybei, ats, užtikrinti jos sritims, apibrėžti ir taip pat e, pasitikėjimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tinkamą naudojimąsi internetinėmis paslaugomis. Turint omenyje, kad daugiausia didžioji dalis e, šiomis paslaugomis besinaudosiančių asmenų bus privatus asmenys arba įmonės. Todėl Europos Sąjunga turi ieškoti tam tikrų ekonominių paskatų siekiant uh, tą patikos paslaugų vartojimo spektrą išplėtoti. Todėl reikia nustatyti atitinkamą ekonominių sankcijų bausmių sistemą, pranešimo apie pažeidimus tvarką tam, kad įvykus tam tikriems numatytos saugos sistemos pažeidimas būtų galima nustatyti ir už tai, ir kas už tai yra atsakingas. Pan, panašus teisės aktai jau galioja, pavyzdžiui, Kalifornijos valstijos, Junktinės Amerikos valstijos nuo 2002-2003 metų ir mes galėtume 15 straipsnį panašias nuostatas uh, įtvirtinti. Saugumo ekspertai, aišku, geriau išmano uh, skaidrumo aspektus ir galėtų pasiūlyti techninių požiūrių išsamesnį teisės akto projektą, tačiau aš nekantrai laukiu galimybės e, dirbti ir bendradarbiauti su kitais kolegomis siekiant e, nustatyti platesnę reglamento apriepti. Prieš kelias savaitės su panu Kroismanu dalyvavome atitinkamame klausime, kuriame buvo svarstomi šie aspektai, taigi nekantriai laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū uždėmesi. Děkuji. Nyní bych dal slovo panu kolegovi. Labai ačiū. Norėčiau steikti žodį ponui Misaroš, kuris taip pat yra pranešėjęs šiuo klausimu jūrų komitete, prašau. Thank you. Thank you, uh... Pirmininkė, norėčiau pasidaryti e, savo nuomonės pagrindinėmis e, mintimis su kolegomis šiame komitete. Elektroniniai parašai elektroninis atpažinimas operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos yra labai svarbios. Aš dėl to sveikinu komisijos pasiūlymą dėl elektroninio atpažinimo ir operacijų, operacijų patikimo užtikrinimo e, patikimumo. E, tai yra susijęs su bendrosios rinkos aktu metu ir atsakymas mūsų užtikrinti, kad skaitmenės rinkos dalyviai e, turėtų nuoseklę teis, teisinę bazę vykdyti operacijoms ES. Pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad piliečiai ir verslas galėtų naudoti nacionalinės identifikavimo elektroninės sistemas, teikdami paslaugas kitose šalise, kur yra tokios pat sistemos reglamentas reikalauja tarpusavio pripažinimo tarp skirtingų nacionalinio elektroninio atpažinimo sistemo. E, aš tikiuosi, kad ES piliečiai, verslas gyvenantys veikiant 21 amžiuje turi pasiekėti skaitmenę bendrąją rinką. To reikia studijuoti, keliauti, dirbti. Europos Sąjungoje. Šiuo metu, išskyrus tam tikras išimtis, e, valstybių narių e, paslaugos e, užkrauna labai dėlę naštą, biurokratinės yra labai nelankščios, jų nėra, ne visuomet yra elektroniškai jos teikiamos ir kainuoja jos daug. Ką reikštų nuoseklė S teisinė sistema tokioms operacijoms elektroniniam atpažinimui? Tai palengvintų tarptautinius sandorius. Būtų būtų sutaupyta laiko, lėšų ir e, būtų galima tie labiau tiesiogiai bendrauti su vyriausybė. Reikia, kad e, naudojimas plėstus elektroniniai viešiai pirkimai, e, mokesčių surinkimas elektroniniu būdu ir panašiai atpažinimo sandorių elektroninių sistemos turėtų veikti visoje bendrojoje rinkoje. E, mūsų e, Teisės reikalų komiteto nuomonėje bus pabrėžta, kad reikia užtikrinti teisinį aiškumą, tikrumą naujuoju reglamentu, kad piliečiai ir verslas galėtų pasitikėti saugiomis e, tarptautinėmis elektroninėmis operacijomis. E, identifikavimo atpažinimo procedūros išaiškinimas dėl prievalių duomenų apsaugos taip pat yra labai svarbus. Tuo pačiu metu e, biurokratinė našta pernelyg didelė ir našta mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti vengtinas dalykas. Galiausiai e, pasiūlyt pakeitimų nuostatoms dėl gyvendinimo ir delega, deleguotojų aktų, kad geriau, geriau atspindėtume uh, 290 ir 91 sutarties dėl ES veikimo straipsnius. Mm, delegavimas teisėjai, kurios galių komisijai e, neatrodo visur deramas ir kai kuriais atvejais reikia konkretizuoti turinį ir tikslus e, delegavimo. Ačiū. Dabar žodis pono Balčyčiui. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, noriu padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniam, kurie gana aiškiai pateikė tam tikras abejonės arba e, tam tikras e, nuostatas, kurios ateityje turėtų būti įgyvendintos. Tačiau aš norėčiau daugiau pakalbėti apie elektroninio parašo naudą. Ir manau, kad daugelis čia sutiks, kad tai būtų iš tikrųjų didžiulė revoliucija mūsų kasdieniam gyvenimui. E, Nepaslaptis, kad kai kurios įmonės šiandieną iš tos biurokratinės naštos tikrai vysto verslą ir nėra labai suinteresuotos, kad tas elektroninis parašas veiktų taip, kaip yra numatyta šitame dokumente. Aš tik tai bijau vieną, kad mes e, iš tikrųjų ne, ne, nenustatytum nuostatos, kad kiekvienoje valstybėje narėje turi būti palikta ta pati elektroninio parašo arba kitos nuototos veikianti sistema. Tam turės būti sukurta bendras principas, prie kurio turės būti prisiderinta visos, visų ES valstybių narių e, e, elektroninio parašo veikimo principai. Tik tai tokiu būdu galima bus tikėtis tam tikro atpažinimo, e, tam tikrų duomenų, ypatingai asmeninių duomenų apsaugos Aišku, yra tarnybos ir aš manau, kad jos irgi taip pat neleis iškreipti tų principų, kurie yra šiandieną jau veikintis kiekvienoje ES valstybėje. Todėl tikrai norėčiau pa, paraginti, kad <clears throat> šitas dokumentas kuo greičiau būtų galima jį priimti, jisai atneštų didžiulę milžinišką naudą mūsų rinkai, mes taptumėm žymiai konkurencingesni ir iš tikrųjų tai būtų didžiulis šuolis, kokybinis šuolis ateityje vykdant e, ir verslą, ir e, mažinant biurokratinę naštą. Ačiū. Děkuji. Dále Mr. Kelly, prosím. Máte. Ačiū, ponas Kelis. Prašau. Ačiū. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams už e, čia vykstančią svarbę diskusiją aktualią temą. Šiomis dienomis viskas tampa elektroniška, e, virsta į elektroninį pavydalą. Parašai, sandoriai, e, valstybės valdymas. Ir kaip kurie, kai kurie kolegos sakė, jei mums pavyktų užtikrinti veiksmingą veikiančią sistemą pabaigtume vidaus rinkos kūrimą, taptume konkurencingesni. Turime būti atsargus e, ir nesukurti perteklinės naštos verslui, ypač kalbant apie asmenų, apie asmens duomenis. Daugeliu atveju berots stinga suvokimo, kad esi europietis, esi Europos dalis ir kad Europa tau gali padėti palengventi tavo kasdienį gyvenimą, e, palengventi kasdienės užduotis, pavyzdžiui, palengventi prekybą, užtikrinti lengvesnį, lengvesnę prekybą tarp valstybinių mastų. Kalbant apie duomenų apsaugos reglamentą, tai jie, šis reglamentas ir galėtų užtikrinti sinergiją, tačiau turime išlikti nuoseklus, teikdami pasiūlymus ir peržvelgęs pakeitimus, kal, ypač kalbant apie kai kurios pažeidimus, pakeitimus, kur kalbame apie pažeidimus. E, kai kurie pakeitimai tikrai įdomus, tačiau reiktų siekti nuoseklumo, e, nepamirštant duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Reikėtų aptarti tai su pranešėja ir užtikrinti tą nuoseklumą. Kalbant apie deleguotusius teisės aktus, parlamentas bendrai nelabai mėgsta deleguotų teisės aktų, tai suprantama, nes jie gali tapti, e, jie gali užmaskuoti neskaidrų teisėkuros procesą, jie gali pasitarnauti kaip uždanga, komisija gali juos pasitelkti. Ir todėl manau, kad mes e, teisė, tai galime reikalauti, kad deleguotojų teisės aktų taikymas būtų sumažintas iki minimumo. Ir pasitelkus geriausius protus pasaulyje rengiant, ką nors vis tiek aplinkybės gali pasikeisti, gali iškilti nenumatytų aplinkybių. Todėl turime šiek tiek erdvės palikti galimiems pokyčiams ir laikui bėgant koreguoti viską. Tačiau reikia nuspręsti, kaip, kaip tai vyks ir užtikrinti, kad parlamentas galėtų kontroliuoti visus šiuos veiksmus. Ačiū. O dabar žodis komisijos atstovui. Ar yra komisijos atstovai? Prašau. Thank you, Mr. President. Good afternoon to. Ačiū pirmininkė. Labą dieną, gerbiami komiteto nariai. Komisija sveikina nuomonės projektą, kurį parengė ponia Ulfskog. Ir mes norėtume pasidžiaugti iki šiol atliktų darbų rengiant nuomonės projektą, ypač kalbant apie kai kurias rytis ir temas, kurias komisija norėtų patikslinti vertinant visą reglamento apimti ir aprepti. Reglamentą reikėtų įsivaizduoti galiojančiame teisės aktų kontekste, taip pat prisiminti, kokie teisės aktai bus netrukus pristatyti. Ir kalbant apie e, elektroninio identifikavimo priemonės ir nuostata šiuo klausimu, pranešėja priminė, kad tai yra išskirtinė valstybių narių atsakomybė ir kompetencija. Tokių priemonių naudojimas, ypač kalbant apie autentikavimą, e, jos, su, jos e, turi atitikti ap, apsaugos sistemą galiojančią valstybę narėje. Kalbant apie duomenų perdavimą e, elektroninio identifikavimo, duomenys elektroninio identifikavimo tikslais valstybėse narėse turi, žinoma, būti apsaugoti ir pats procesas, kuriame perdodami duomenys turi būti saugus. Kalbame apie minima, minimalių duomenų perdavimą, tačiau viską reikia įsivaizduoti konkrečiame kontekste, nepamiršti, kad e, paslaugų teikėjai privalo tenkinti tam tikrus reikalavimus ir kalbame apie tarp valstybinį paslaugų teikimą ir prieigą prie duomenų, kalbėti apie tai, e, ko reikalaujama iš paslaugos tikėjo, kuris nori nustatyti konkretaus asmens tapatybę. Komisija ypač akcentuoja ir prioritetinę laiko prioritetinės laiko diskusijas tarp su, suinteresuotųjų šalių. Taip pat buvo nuspręsta kad šis rytis labai sparčiai plėtojasi ir keičiasi ir techninis turinys e, gali reikšti, kad, kad na, teisės akte gali atsirasti labai daug techninio pobūdžio nuostatų. Kalbu apie įgyvendinimo teisės aktą. Ir tuomet tas tekstas pasidarys netinkamas, ne, nebegalėsime užtikrinti saveikumo. E, su kitais teisės aktais ir nebeužtikrinsime tos didelės naudos ir galimybės Europai pasitelkiant šį teisės aktą tapti konkurencingesnė. Děkuji a nyní bych požádal stručné zhrnutí. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į pranešėją ir paprašyti jos trumpai apibendrinti diskusijas. Ačiū. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Dėkoju šešėliniams pranešėjams ir visiems nariams, daugeliu kitų narių, kurie yra puikiai susipažinę su e, naujojo e, skaitmenos pasaulio e, keliamais reikalavimais mums, parlamento nariams kalbant apie deleguotusius teisės aktus, noriu parengti šio reglamento peržiūrą, vertinant kiekvieną konkretų atvejį individualiai. Tai yra vertinant kiekvieną e, pas, deleguotojo teisės akto pasiūlymą atskirai. Nesakau, kad reikia jų visų atsisakyti, bet reikia įvertinti kiekvieno iš jų e, konkrečias galimas pasiekmes. Kalbant apie Mes be abejo glaudžiai bendradarbiausime su IMKO komitetu, svarstydami šiuos pasiūlymus ir atsižvelgiant į tai, kad buvo išsakyta daug puikių pasiūlymų, aš didžiąją dalį jų užsirašiau ir aš pati teiksiu pakeitimą dėl elektroninio e, atpažinimo komponento nes manau, kad e, būtų logiška komisija ir valstybėms narėms sutelkti dėmesį į savykumą elektroninių paslaugų, nes tai būtų naudingiausias dalykas tarp valstybiniam kontekste. Aš teiksiu pakeitimą šią temą. Girdėjau, kad daugelis jūsų taip pat teiksite pakeitimus, tai mane tikrai padrasina ir tikiu, kad e, mums pavyks užbaigti darbą, nagrinėjant šį pranešimą per numatytą laikotarpį ir kaip Amelė Erdersdoter pažymėjo, mūsų darbo svarb... skiriamasis bruožas turėtų būti skaidrumas. Ačiū. Děkuji, já jen připomínám na závěr, že... Ačiū. Norėčiau priminti jums visiems, jog pakeitimus reikia įteikti iki e, gegužės 15-osios. Dabar pereikime prie aštuntojo darbo atvarkės punkto e, pasiūlymo dėl e, degalų kokybės direktyvos ir atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos. Pra, autoris yra ponas Vidal Quadras, iškart žodį suteikiu jam ir prašau laikytis pasisakymui skirtų dešimties minučių. Ačiū pirmininkė, mėly kolegas, norėčiau trumpai pristatyti savo nuomonės projektą, kurioje, kurios tekstas tikiuosi bus e, jo galtinė redakcija patvirtinta ir parengta mūsų visų bendrai, kuo daugiau parlamento narių už šią nuomonę balsuotų. Manau, kad į šį teisės aktą reikėtų įtraukti svarbiausius atitinkamus kriterijus ir faktorius, kuriuos reikia objektyviai stebėti ir vertinti, kadangi bet koks pasirinktas modelis turi tam tikrų trūkumų ir apribojimų. Todėl aš nemanau, kad būtų prasminga teisės akte patvirtinti kontroversiškus parametrus, kuriuos reikėtų periodiškai atnaujinti ir e, kurie neleistų sukurti atitinkamos prognozuojamos ir stabilios investicinės aplinkos. Tiek mokslinio tyrimų požiūrių vertinant, e, tiek ir e, kitais požiūriais šių faktorių dabar tiksliai nustatyti negalima. Taigi reikėtų nustatyti viršutinės ribas. Taigi papildomai valstybės narės galėtų iki 2010 metų numatyti, jeigu būtų nustatyta virštinė riba 10 procentų iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminama degalų dalį, pavyzdžiui, turint omenyje, kad biodegalų dalis nuolat didėja, Tokiu būdu būtų galima užpildyti esamą spragą. Kita vertus, dar yra atsižvelgiama, nėra atsižvelgiama į nemažai papildomų faktų nustatant tas viršutinės ribas. Tos problemos, kurios yra minimos mano nuomonėje yra svarbios, tačiau galbūt ne, nesminės, priimant politinius sprendimus šioje srityje. Aš taip pat nemanau, kad reikėtų nustatyti daugia pakopę atskaitomybės sistemą, nes ji atbaidytų gamintojus nuo degalų, biodegalų gamybos, tai būtų dirbtinė sistema, kuria būtų verčiamas valstybės narės e, pasiekti užsibrėžtus tikslus, tikslus e, šioje srityje, kurie nelabai ko būtų verti. Aš visą gyvenimą kovojau prieš sukčiavimą, tačiau labiausiai norėčiau pats savęs apgaudinėti. Taigi tas e, daugelypis, daugelįpė apskaita galbūt nepadėtų mums e, pasiekti iki 20 metų užsibrėžtų tikslų. Turint omenyje, kad biodegalai yra mažiau taršus nei įprastiniai degalai. Kalbant apie kitus tiksliu, tikslus, aš e, pasiūliau kelis tikslus pažangiems biodegalams šie degalai yra naudingesni už įprastinius, todėl reikėtų didinti jų naudojamą dalį ir nustatyti tam tikrus papildomus e, tikslus jų naudojimo srity. Siekiant e, sušvelninti neigiamą poveikį, pavyzdžiui, žemės naudojimui reikėtų pagerinti papildomų e, produktų gamybą, e, gaminant biodegalus. Siekiant įgyvendinti ailuksų švelninančias priemonės, reikėtų atsižvelgti taip pat ir į visas kitas realias aplinkybės, siekiant pagerinti apsirūpinimą energijos ištekliais saugumą, e, kaimo vietovių plėtrą. Pagal komisijos rekomendacijas, remiantis 2010 metais sukaiptais duomenimis, ES sunaudojamas biokūras sudarė 95 procentus su <clears throat> viso e, sunaudojimo biokūro transporto srityje. Bendras, e, bendrai buvo skaičiuojama, kad e, su biodegalų naudojimu buvo siejamos 220 tūkstančio darbo vietų. Todėl ir buvo nuspręsta E, nenaudojamus e, žemės ūkio plotus, e, pakeičiant žemės paskirtį, naudoti biodegalų gamybai. Iš tiesų, komisija pripažįsta, kad didžiausios eksportuojančios valstybės - Argentina, Brazilija, Indonezija, Malazija - patvirtino naujas reguliavimo priemonės siekiant įgyvendinti, siekiant e, gaminti biodegalus. Mes neturėtume bausti Europos žemės ūkio ir pramonės dėl to, kad kitose pasaulio dalyse naudojamasi netinkama praktika. Mes turėtume bendradarbiauti su minėtomis šalimis, siekdami, kad jų ekonomika, ekonomikos taptų svaresnės, tvaresnės. Tiksliau. Ačiū uždėmesi, nekantriai laukiu jūsų minčių, e, pasiūlymų ir rekomendacijų. Pirmininkas, ačiū. Dabar šešėliams priešiems teiksmų žodį pirmoji kalbės ponė Thompson. Labai ačiū. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešiai už e, pristatymą pranešimo projekto transporto sektorius daugiausiai e, naudoja energetikos išteklių ir išskiria daugiausiai CO2 emisijų. Transporto sektorius e, labai daug kas nekūro naudoja ir taip yra didžiulė problema. ES laukia niuri ateitis, nes e, paklausa didėja, auga kainos išteklių ir mes vis labiau priklausomi nuo naftos importo. Tai reiškia atsargų teikimo e, nesaugumą. Reikia, kad būtų investuojama daugiau į žalę tvaresnį transportą. Aš manau, kad e, biodegalai, elektriniai automobiliai galėtų taip pat suvaidinti labai svarbų vaidmenį kad užtikrintume, jog transporto sektorija kažkada nebūtų naudojama iškastinio kūro. Dabar e, biodegalai, aš džiaugiuosi, kad E, pranešėjas kalba apie tam tikrą švelnų į tikslą, kuris paskatintų biokūro e, gamybą ir mažintų CO2 emisijas, bet turėtume daryti e, skirtumą tarp skirtingų pažangaus biokūro rūšių. Tokie kaip kulinarijoje naudojamas aliejus ar maistas, tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas - gyvūnės kilmės taukai, kaip kad audinių taukai, audinių riebalai. Mes turime taip pat pasinaudoti turimomis galimybėmis, kuriuoms nereikia daugiau mokslinių tyrimų. Technologijos jau tarsi paruoštos. Mes turime e, skatinti naudoti pažangų biokūrą. Ir aš manau, kad reikia siekti privalomo tikslo e, iš nemaisnių kultūrų, e, kur reikia daugiau mokslinių tyrimų ir pritraus. Ir bent jau 3 procentus tokį privalomą tikslą turėtume nustatyti. Kitas tikslas yra uh, E, labai svarbu užtikrinti investuotojams skaidrumą, e, saugumą, kad jie jaustųsi saugusi, saugus dėl savo investicijų. Ir e, privalomi tikslai, saistantis tikslai, tik tai prisidėtų prie tokio aiškumo ir saugumo užtikrinimo. Mes turime prisiminti taip pat, kad yra tam tikrų pavojų kūro kokybės atsinaunančių šaltinių direktyvą kalbam apie tai, kad Mes turime mažinti ne tik nesaugumą energetinį, bet ir uh, sumažinti CO2 emisijas, pirmiausia, transporto sektoriuje. Reikia pasižiūrėti, koks biokūras uh, e, atsakingas už kiek emisijų. Kaip sakė pranešėjas, uh, jis minėjo trečiasias šalis, kurios pavyzdžiui, Brazilija neturi jokių problemų dėl biodegalų. E, E, CO2 e, e, emisijos labai žemos kūro gaminamo iš cukranendrių. Taigi mes turėtume galbūt labiau galvoti apie biodizeliną Europoje, kuris labai daug išskiria CO2. Aš nepritariu kai kur pranešėjai pirmiausia dėl 5 procentų apribojimui, tai labai stipriai pakeistų teisės aktus. Kitas dalykas E, Įluk e, veiksnių įdėgymas, tai yra netiesioginė žemės naudojimo keitimo veiksnių įvedimas. Taip pat nepamirškime 10 e, procentų tikslo atsinaunančių šaltinių naudojimo tikslo, tai nėra biodegalų tikslas. Ir mes turime galvoti apie pasiteisinantį gyvybingą kūrą, kuris leistų mums siekti 20, 20 metų tikslo. Ir taip pat man atrodo, kad viršnės ribos ir tas įlūk veiksnys turėtų atsispindėti direktyvai. Ačiū. Toliau, e, ponia Hall, ir prašome nepamiršti, kad reikia paisyti laiko apribojimų. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjui. Sutinku, kad tai tikrai sudėtingas klausimas, bet norėčiau pasakyti, kad kai kurie dalykai yra akivaizdus ir aiškus. E, suprantu pranešėjo raginimą išlikti griežtiems ir pasitelkti mokslininkų paskelbtas išvadas. Kalbant apie mokslininkų paskelbtas studijas, noriu pasakyti, kad aišku aiškaus patvirtinto vaizdo kol kas negalime susidaryti. Remiantis logika, tarsi atrodytų, kad yra daug žemės ir kad visi žemės naudotojai vienas su kitu konkuruoja, ar jie ga gamintų, ar tą žemę naudotų maisto, biokūro ar baldų gamybai. Antra, mes žinome, kad skirtingų rūšių biokūro poveikis skiriasi. Todėl reikėtų todėl bandymas įvesti kažkokias griežtas ribas būtų pernelik supaprastinta, supaprastinta priemonė, simplistiška priemonė. Taip neatsižvelgtume į mokslinių paskelbtas išvadas. Taip pat vertinant dabartinį biokūro derinį, kurį naudojame Europoje, jeigu ir toliau jį vartosime, tai nepasieksime tikslų e, mažinant šiltam efektą sukeliančių dujų kiekį. Sutinku su pranešėju, bet dėl, dėl e, viršutinės ribos nustatymo, bet dėl kitų priežasčių kai kas turi pasikeisti. Ir nors pramoniai bus nelengva, manau, kad mes galime kažkaip padėti, e, pasitelkti, e, leisti pramonės objektams pritaikyti seniai veikiančios nusis, E, įmonės teisų nuostata. Pavyzdžiui, biokuras yra, bioetanolis yra geresnis kura, kuras nei biodizelinas. Ir juos reiktų lyginti pagal tokius kriterijus. Ir tai aktualu, kalbant apie netiesioginio žemės paskirties keitimo kriterijus. Pers, e, kalbant apie e, pranešėjo suformuluotą nuostatą dėl švelninančių priemonių, aš jam spitariu, tačiau nesūlau jų visų sumesti vieną krūvą, nes vienas iš jų galima moksliškai vertinanti, kitų ne. Koprodukcija Bet juk kažkam e, nedirbama žemė yra tiesiog nedirbama žemė, o kitam tai yra oškų ganyklos. Todėl skirtingai vertinamas e, e, žemės naudojimo pobūdis. Dėl naujosios kartos kūro. Uh, jeigu kalbėsime apie juos šiuose teisėse akto, šiuose teisės aktuose, turime ne, netitrūkti nuo realybės. E, patys pažangiausi, pačios pažangiausio kūro rūšis, man atrodo, gali būti, jų gamyba gali būti apribuota, jeigu kai ką neteisingai suformuluosime nuostatas. E, Ir turime nepamiršti, kokį poveikį mūsų nuostatos gali turėti dabar plačiau naudojamo kūro gamybai, nes būtent iš dabar naudojamo plačiai kūro gims nau, naujos pažangesnės kūro rūšis. Toliau ponas Česteris. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Vidal Kvadras už jo atliktą darbą rengiant šį nuomonės projektą. Man yra akivaizdu, jog šis klausimas yra labai specifinis techninis, kalbame apie įvairiausius e, skaičius, procentinius dydžius ir paprastiems žmonėms, kaip man, visa tai yra gana sudėtinga tema. Turėtume nepamiršti, jog visada bandėme remtis mokslininkų pasiūlymais, mokslininkų išvadosmis savo darbe ir turėtume remtis įrodytais faktais, o ne modeliais. Ir e, noriu pasakyti, kad aš palaikau pono Vidlal kvadras e, pristatytą požiūrį dėl netiesioginio žemės naudojimo pakeitimo ir abejotinos metodologijos, kuria čia remiamasi. Ir palaik, palaikau siūlymą pareikalauti iš komisijos e, selektyvesnio požiūrio, kuris būtų grindžiamas konkrečiais, konkrečiomis kūro rūšimis. Žinau, kad už šių sienų žmonėms labiausiai rūpi paprastas klausimas. Ar mes E, žemę, kuri e, naudojama maistui auginti, e, pradėsime naudoti kūro gamybai. Ir atsakymas iš šį klausimą, kurį siūlo pranešėjas, siūdama, siūlydamas nustatyti atskirą tikslą pažangioms, nau, nau, naujausioms kūro rūšims. E, iš tikrųjų žemė maistui auginti bus naudojama kūrui gaminti. Ir 5 procentų tikslas, man atrodo, keičia dabar galiojančius teisės aktus. Bet bet kokiu atveju tai sukuria e, neiškumo situaciją pramoniai. Ir mes tikrai mažiausiai norime, kad dar tik gimstanti pramonė e, staiga ne, ne, nebe, būtų visiškai nebesuinteresuota plėtotis. Manau, kad reikia subalansuoto požiūrio ir manau, kad pranešėjas Vidal Kvadras gerai padirbėjo stengdamasis tos pusiausvėros pasiekti. Aš palaikau jį. Děkuji a nyní bych dal slovo. Ačiū. Dabar panelio paž. ir e, Envi komiteto, e, pagrindinio komiteto pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau visų pirma atsiprašyti, kad tik dabar atėjau. Mes NV komitete balsavome e, ir darbo tvarkė šiek tiek komplikuota šią popietę. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Džiaugiuosi diskusijomis ir bendradarbiavimu su ponu Vidal Kvadras. Aš E, žinau, kad dab, tuo tarpu mūsų pozicijos išsiskiria, bet e, niekas nedraudžia kalbėtis, svarstyti, ieškoti sutarimo taškų, spręsti problemas ir bandyti jas išspręsti. Problemos e, konstatuojamos, klausimas, kaip jas geriausiai spręsti. Svar, pir, pirmiausia, mokslininkų paskelbtų išvadų uh, tvarumas. Iš tikrųjų, ar Europos e, vykdoma biodegalų politika įtakoja netiesioginį žemės paskirties keitimą? Iš dalies atrodo, kad taip yra. Ir tai susijęs su e, e, pirminių žaliavų naudojimu. Ir, ir degalų, biodegalų gamybą, siekiant sumažinti šiltam efektą sukeliančių dujų kiekį, būtent ir būtinė svarbiausia vaidmenį. Kaip tenkinti tikslus dėl antrosios kartos e, biodegalų gamybos, nepamirštant, kad, ga, kad dabar gaminame 80 procentų pirmosios kartos e, biodegalų. Norėčiau šį klausimą pažiūrėti šiek tiek kitaip. Norėčiau tiesiog priminti, if pri e, paskelbta studija ir ten konstatuojama, kad žemės paskirties keitimui tie minėti veiksniai nedaro didelės įtakos. Aš pritariu e, ribų, viršutinių ribų veidimui, bet ne, nepritariu komisijos pasiūlyme išdi, patiktam e, siūlymui iš, į, įvesti vieną ribą visiems. Ir reikia apskaičiuoti, kaip kokiu mastu biodegalų naudojimas padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ir bioetanolis yra kas kita nei biodizelinas. Juos lyginti. E, etanolis yra tarsi e, patrauklesnė alternatyva, vėlgi kalbant apie žemės paskirties naudojimo keitimą, manau, kad mūsų politika, mūsų sprendimai turi e, skambėti patikimai, nes būtų niekas mumis nepatikėtų, nes jeigu, jeigu mes paskaltume, kad mes manome, kad tie dalykai nesusiję. Švelninimo priemonių kogeneravimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad IFPRI paskelbtoje studijoje jų pritaikytame modelyje tai apskaičiuota. Taigi, jeigu uh, norėtumėte eiti tą kryptimi, reikėtų iš karto įvertinti tai, kas mums patikta, koks pasiūlymas mums patik, patikta. Pavyzdžiui, e, panau, e, kaip viena iš žaliavų e, gyvūninės kilmės baltymai. Dar vienas dalykas, kaip geriausiai panaudoti viešųjų fondų lėšas. Ir vėlgi kalbant apie biokūro gamybą, Tai yra svarbi ekonomikos rytis, jiems skiriama 10 milijardų eurų ir jų tikslas sumažinti šiltame efektą sukeliančių dujų kiekį. Mes kalbame apie nemažas sumas ir manau, kad reiktų dėti daugiau pastangų įvertinant, kokį poveikį duoda tokios investicijos. Ar iš tikrųjų jos padeda mažinti šiltame efektą sukeliančių dujų kiekį. Ar iš tikrųjų biodegalai yra tokie naudingi? Trečia. Dabar jau egzistuojančių investicijų poveikis. E, būtent dėl to aš teikiau pasiūlymą dėl seniai įsisteigusių įmonių e, pirmenybės ir būtent todėl aš siūlau tokį sprendimą, ypač kalbant apie etanolį. Biodegalai taip reikėti tą kryptimį, tačiau su tam tikromis išlygomis, nepamirštant antrinio poveikio, kurį gali turėti tokie sprendimai jau egzistuoja kitoms sritims tai, kaip pavyzdžiui, kolegos, ar už 3-4 metų mes neatsidursime toje pačioje padėtyje, kaip esame šiandien ir sakysime, na, paraginome e, pramonę investuoti kažkokią kryptimį, bet paaiškėjo, kad tai nebuvo pati palankiausia kryptis. Taigi reikia gerai apgalvoti savo sprendimus. Turime atsižvelgti ir elektrą. 10 procentų atsinaujinančios energijos šaltinių tai nėra tik tai biodegalai. Biodegalai sudaro 1,5 procentai. Bioetanolis plus biodizelinas plus elektra susidaro beveik 10 procentų, o būtent apie 10 procentų ir kalba ponas Vidal Kvadras. Ir mm, vertinant viską praktiškai, pamatysime, kad situacija būtent tokia ir yra, kad, nėra didi, kad, kad ji labai nesiskiria nuo to, kas siūloma. Energinis našumas 12 e, procentų 2010-aisiais, lyginant su dabartinė padėtį, tokie mūsų tikslai. E, pirmininkai, aš bandžiau greitai pristatyti savo pasiūlymus. Dėkui, už sme skutečne v časovém Ačiū. Tuntmenėje, kad laikas bėga nenumaldomai, yra dar trys kolegos, kurie norėtų pakomentuoti šį darbo tvarkės klausimą. Steiksim žodį, tačiau prašau kalbėti nelgiau nei po dvi minutės. Pirmasis arba pirmoji yra ponės Cavela. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą biokūro tema tampa pakankamai prieštaringa, jo pasirinktas požiūris yra tolygus. Galėtume jam pritarti, kalbant apie tą 5 procentų ribą, kurią siūlo savo name pasiūlyme komisija. Siunčiami nevienreikšmiški signalai investuotojams. 2009-aisiais apsisprendėme nustatyti 10 procentų tikslo transportui ir pramoniai ir e, įmonės e, atitinkamai investavo, kad pasiektų šį tikslą. Praėjus keliariems metams po investicijų mes lyg ir siūlome verslui tas investicijas nutraukti. Galėčiau įsivaizduoti, kad tas 5 procentų slengstis kai kuriuose valstybėse narėse jau yra viršytas mes norime skatinti pažangaus biokūro naudojimą. Ir tokiamis e, priemonėmis bei nuostatomis ateitie galėtų būti iškreipyta rinka degalų, todėl logiškiau būtų pasiūlyti, nustatyti tam tikrą šautinį tikslą e, pažangiam biokūrui, o nesinaudoti tuo daugia pakopiu apskaitos metodu, kuris siūlomas dabar, turint omenyje, kad e, pažangus biokūras mažiau teršia aplinką nei įprastinis biokūras, tačiau yra akivaizdu, kad pažangus biokūras nesugebės prisidėti laiku prie tikslų užsibrėžtų iki 2020 įgyvendinimo minėjo, kad etanolis gaminamas iš pramonės atliekų e, bus pradės gaminti maždaug 2030 arba iki 30 metų. Tikimasi, kad e, iki 20 metų e, transporto srityje pažangaus biokūro bus naudojama iki 20-30 procentų. Kalbant apie santyki tarp įprastinio ir pažangaus biokūro turėtume apsispręsti dėl naudojimų terminų. E, teisės akto tekstas turėtų būti tiksliai ir aiškiai apibrėžtas bei suformuoluotas. Paigdama norėčiau dar kartą padėkoti ponui Vidal Kvadras už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą pirmininkas. Ačiū dabar, ponė Ulfskok, prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kodėl mes patekome dabar į tokią padėtį, kai norime skatindami biokūro naudojimą nustatyti griežtus aplinkosauginius ar reikalavimus ir naudoti tokį biokūrą, kuris e, neterštų aplinkos. Manau, kad e, neturėtų būti sudėtinga dėl tokių tikslų susitarti šios dienos diskusiją, tačiau reikėtų vis tik tai pakalbėti apie priemonės šiam tikslui pasiekti. Reikėtų atidžiau įvertinti įvairiais aspektais biokūrą. Kalbant apie bioetanolį ir biodizelį, e, aplinkosauginiai ar reikalavimai gamybos ciklui, naudojimo ciklui yra skirtingi, taigi tiesiogiai e, visų šių aspektų palyginti beveik neįmanoma. Siekiant kovoti su klimato kaita, turime uh, susitelkti ties e, mažiau taršiais biodegalais ir akivaizdu, kad bioetanoliui turėtų būti teikiama pirmenybė palyginti su biodizeliu, nes e, vertinant pagal taršą ši rūšis yra ekologiškesnė. Visai mes suprantama, kad e, dar, mažiau, dar mažesnė pirmenybė turėtų būti teikiama iškastiniam kūrui. Aš siūlau nustatyti 10 procentų atsinaujinančių degalų e, dalį transporto sektorijoje, siekiant, kad biodegalai nebūtų gaminami iš maistinių grūdinių kultūrų. Een paar bemerkingen in het Labai ačiū pirmininkė. Aš pasisakysiu olandiškai. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti labai puikiu, gerai subalansuotų pranešimo projektu, kurį parengė ponas Vidal Kvadros. Manau, kad labai svarbu nepamiršti, kok, E, kokia svarba tenka šiai palyginti jaunai pramonės šakai. Pasiūloma penelik dažnai nekeisti taisyklių, man atrodo, tai labai gerai. Ieškome alternatyvų ir turime prisiminti, kad e, turime kalbėti ir apie poveikį dabartiniai pramoniai. E, pranešėjas siūlo tarpinį tikslą Tai labai geras dalykas. 21 pakeitimas, man atrodo, galėtume netgi dar labiau e, tol, platesnio stiklo siekti galėtume, bet apie tai galėsime vėliau pakalbėti. Dabar kiti projektai baltymai skirti pašarams. Pone Lepaš e, pasiūlė rašyti tai. E, Mm, man atrodo, kad egzistuoja didelis potencialas ir komisija savo pasiūlyme apie tai kalba ir būtų mums įdomu išgirsti, ką galvoja komisija apie mintį uh, pro, apie produktus, kurie gali būti naudojami dviems tikslams. E, biodegalai yra nepaprastai svarbus, turime ir toliau raginti tarybą uh, nebandyti mažinti finansavimo moksliniams tyrimams biokūro srityje. Mūsų tikslas 10 procentų atsinaujinančių šaltinių transporto sektoriuje. Nežinau, ar reikia e, to, ar nereikėtų išlaikyti kartelę aukštai. Reikėtų numatyti fiskalinės e, realistiškas paskaita, paskatas e, visuose lygmenyse nacionaliniam, e, regioniame ir tokiu būdu to 10 procentų mm, e, tikslo ir pasieksime. Dabar skiriu dvi minutės kitai kalbėtojai. Dėl biotanolio norėčiau pasakyti, kad mano šalyje statomos didžiulės gamyklos, jos jau uh, E, turėtų pradėti veikti. Projektą finansavo Europos Sąjunga, subsidijos buvo numatytos, e, žmonės jau pasamdyti, dabar kalbame jau apie 5 procentus. E, tai kaip su vaikais, nebetu, galima pasakyti, neturim daugiau indų namuose, tai nereikia daugiau mums ir vaikų mes turime labai aišku signalą nusiųsti rinkai, kad mes kaip Europos politikos priemonių tvirtintojai sprendimų prieėmėjai nieko nebenorime, dėl to nieko ir nesieksime. Daugiau aš nežinau, kaip yra kitur, bet taip mano šalyje tai tikrai yra. Taip pat turime labai žiūrėti atidžiai tai, kas vyksta biodizelino gamybos srityje. E, E, iš teisės aktų dėl e, energetikos išteklių apmokestinimo daug ko pasimokėme. E, dabar jau importuojame labai daug rusiško dizelio, dizelinio kūro ir jeigu mes neskatinsime biodizelino gamybos ES, tai tik padidinsime savo priklausomybę, pakenksime aplinkai, nes Rusijos gamyklos tikriausiai netitinka Europos standartų. Uh, dėl įlūk e, žemės ūkio paskirties žemės netiesioginio keitimo. Mano problema ne ta, ar viskas pagrįsta mokslininkų paskaičiavimis ar ne, man tai nesvarbu, bet man atrodo viskas labai sudėtinga. Nors e, e, jeigu duomenys, pavyzdžiui, net atkeliaus laiku. Man duomenų valdymas yra labai svarbu. Jeigu, pavyzdžiui, taisime netikslius duomenys, tai kaip galėtume uh, E, pagerinti e, savo darbą, kaip e, užtikrinti tikslumą. Europos veikėjų duomenų teikimo pajėgumai yra tikrai labai rimta problema. Toliau. Mes žinome, kad šią pramonės rytį ir toliau reikės subsidijuoti. Po krizės Europa yra labai pasidarė kitokia, kai kas gali subsidijuoti, bet kai kas negali teikti subsidijų. Ir mes turėtume nepadidinti atos, e, atotrukų tarp šalių. Tai yra galbūt labiau klausimai negu atsakymai, bet man e, norėtųsi, kad komitetas ieškotų atsakymų, nes e, prieš plenarinę sesiją, prieš svarstymą ten turime tvirtai žinoti, ką norime pasiekti. Kitai bus žlugs Europos projektas. Toliau Andžius Gžib. Labai ačiū sutinku su pranešėju, manau, kad jo mintys yra teisingos. Ir luk nesuteikia mums pakankamai tikslumo. Ir pranešėjas tą tiksliai sako, bet taip pat norėčiau Jums priminti, kad globalių mastų turime 3 milijardus hektarų dirvos, o naudojame mažiau negu pusę, ne tik tai dėl iliuk reikalavimų, bet ir dėl kitų priežasčių naudojame maždaug 9 milijonus hektarų, tai yra Airijos teritorija, ir mes e, sunaikiname labai didelį, procent, labai didelį procentą savo pagamintų produktų. Mes kol kas nepasiekėme savo tikslų. Lenkijoje 2012 metais 6,75 procentai e, atsinaujančių e, šaltinių kūro buvo naudojama transporto sektorija. Mes turėtume galbūt vis tik tai numatyti pereinamuosius laikotarpius iki 20 metų ir paremti e, naujosios kartos biokūrą. Iš to, ką žinau, galiu pasakyti, kad ES yra tik viena e, gamykla, kur gaminami tokie biodegalai. Labai svarbu suprasti, kad mūsų nuostatos dėl biodegalų nepasako aiškiai, kokios sąlygos turi būti gyvendomas, kad būtų užtikrinama tvari plėtra. Sakoma, kad bioetanolis geriau už biodizeliną, bet uh, kodėl mes e, keičiame gamyklų struktūrą ES, pavyzdžiui, Pavyzdžiui, mes nebenau, nebenaudojame cukrinių uh, runkelių, o importuojame cukranendrės. Uh, e, uh, taip pat pasitelkėme rapsą, kuris pakeitė cukrinius runkelius, bet nereikėtų monopolizuoti uh, E, biodegalai, jų gamyba prisideda prie bioįvairovės, taip pat tai susijęs su pašarais. Nepamirž, nesakykime, kad kai, nega, kai gaminami biodegalai, niekas daugiau negaminama. E, yra pašarai taip pat gaminami. To paties proceso metu mes, e, kalbant apskritai, prisidedame prie bioįvairovės gerinimo. Ir, ir Reikėtų taip pat dar e, atsižvelgti į šalių problemas. Prodi, abadis, please. Ponas Prodi bus paskutinis kalbėtas šią temą. E, Ačiū, pirmininkė. Noriu akcentuoti tai, kad šis klausimas susijęs ne tik su e, netiesioginiu žemės naudojimo keitimu. Kalbame ne tik apie tai, kaip naudojame žemę, bet svarbiausias klausimas yra konkurencija. Konkurencijos klausimas, kuris iš esmės tampa aktualus, jei renkamės ar gaminti, auginti pasėlius maisto gamybai, ar auginti pasėlius degalų gamybai. Tai yra svarbiausia. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad toks pavojus egzistuoja. biodegalai gal ir atima ir nedidelį dalį pasėlių, pavyzdžiui, rapsai, nes 40 procentų e, pasėlių naudojama sieklai. Ir iš e, rapsų gaminamas nedidelis kiekis uh, E, biokūro didesnė dalis gaminama iš e, gyvūninės, gyvulinės kilmės taukų, kitų šaltinių. Tačiau manau, kad ta pati situacija taikytina ir kitoms rytims. Todėl uh, reiktų to nepamiršti, nes man sunku suvokti, kodėl siūloma 10-5 procentų ar 0 procentų. Kaip jau sakiau, atsiranda konkurencija tarp maist, pasėlių naudojimo maisto gamybai ir pasėlių naudojimo e, biokūro gamybai. Dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti parlamentui, komitetui ir ypač pranešėjui, kad taip sparčiai nagrinėja šį pranešimą, nes visi tikriausiai supranta, kad šis klausimas yra labai sudėtingas ir kad yra daugybė labai skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Komisija mano, kad e, ILUK reiškinys yra e, klausimas, kurį reikia spręsti kalba, tai turime kalbėti ir apie taršą, kurią sukuria netiesioginė žemės naudojimo paskirties keitimas. E, kai kas kalbėjo apie met modelius, kuriuos reikia pasirinkti, kad apskaičiuotume tą poveikį. Ir kaip kas minėjo, reikia remtis faktais. E, buvo minėti bendros gamybos produktai Komisija puikiai žino apie biokūro rinką ir kaip ji neatsiejamai susijusi su šalutiniu produktų rinka. Ir būtent tie aspektai, tie, veiks, tie dėmenys įtraukti į mūsų pasirinktus modelius. Ir kalbant apie energiją, energijos sektorių, mažiausiai, ko mes trokštame, tai yra uh, netikrumas, neaiški situacija, tai ypač nepalanku investuotojams. Ir mes tikrai to nenorime. Komisija pasirinko atsargų požiūrį. Tai yra mes sakome, kad suprantame, jog sunkumai susijęs su pirmosios kartos biokūrų, kūrų gaminamų iš maistų skirtų pasėlių. Ir šiandien jų gaminame apie 5 procentai. Todėl neturėtume skatinti tolesnės e, pirmos kartos biokūro gamybos, didesnių apimčių to kūro gamybos. Ir reiktų supro, suprasti, ką tie apribojimai reiškia. Tai nereiškia, kad nebus galima į rinką tiekti papildomų, papildomų biokūrų tose valstybėse, kur 5 procentų riba viršėjama. Tiesiog tai reiškia, kad tas biokuras nebus įskaičiuojamas į tikslų, į tikslus, kuriuos e, iškėlė e, Europos Sąjunga ir turės pasikliauti valstybių, parama iš valstybių, valstybės tikima parama, ne ES fondų parama. Mes suprantame pranešėjo akcentuojamus aspektus. Daugybė prane, prane, prono Vidal kvadras pranešimo minčių mums yra priimtinos ir taip E, atitinka komisijai rūpimus klausimus. Ir mes prieėmė išvados, kad būtina vesti ribas tose e, pas, paskatų sistemoje, tačiau aš ne visiškai suprantu, kaip be pono Vidalkotras pasiūlymų, kaip spręsime netiesioginę žemės naudojimo keitimo problemas kalbėdami apie antrosios kartos kūrą, nesprendė pirmosios kartos biokūro gamybos problemų. Mes esame pasirengę, kiek manoma, glaudžiau bendarbiauti su pranešėju ir su visais komiteto nariais. Kai sakau, mes turiuomenį komisijos energetikos direktoratą ir klimato direktoratą, kurie draugė yra atsakingi už šį dokumentą. Vteřinový závěr pana spravodaje Záverečná tři slova. Trum, gal, galimybė e, išsakyti galutinės trumpas išvadas. Trimis žodžiais, prašau, ponė Kvadras. Vienos sekundės išvada būtų misija neįmanoma. Bet pabandysiu tai padaryti. Noriu padėkoti visiems e, kalbėjusiems, visiems kalbėtojams, ypač Korin Lepaš, kuri dingo. Juta tau dėkoju, bei šešėliniams pranešėjams, kurie kaip visada e, pateikė e, gerų išvalgų ir labai kompetitingai padirbėjo, bei visiems kolegoms. Tai yra sudėtingas klausimas, e, labai techninis, specifinis ir nuo pat pradžių mes visi teisingai atspėjame, kad, kad susitarti šiuo klausimu nebus paprasta. Bet manau, bet aš randu vis daugiau pagrindo optimizmui, nes mes sutarėme dėl vieno dalyko. Ta iluk reiškinį reikia spręsti. Poveikis yra, jis akivaizdus, gal jį nėra paprasta apibriežti, vertinti, remiantis e, apibriežtais kriterijais, bet mes kažką turime daryti, nes jis egzistuoja. Daugelis iš jūsų sakėte, kad reikia skirti skirtingas kūro rušis, negalime jų traktuoti vienodai, aš sutinku reikia e, diferencijuoto požiūrio atsižvelgiant į kiekvienos kūro rušies e, konkrečius bruožus. Taip pat sutarėme dėl to, kad investicijas reikia išlaikyti ir apsaugoti, nes kitaip bus visiška betvarkė. Šiai minčiai taip pat visi pritarė, tai dar vienas e, sutarimo momentas. Buvo pastebėta, kad kai kuriuose šalise 5 procentų riba, viršutinė riba yra neįmanomas tikslas, nes jau, jį jau peržengta. To taip pat turime neužmiršti ir tai atsižvelgti, kalbant apie biodizeliną. Atrodo, kad etanolis yra našesnis bio, našesnė biokūro rušis, tačiau turime nepamiršti, kad um, mes pasėliai, iš kurių gaminamas dizelinas, yra pasėliai, iš, kurį, gam, iš kurių gaminamas ir mūsų maistas. Jeigu uždrausime dizelino gamybą, turėsime įsivežti dizelino. Ir tai gali e, duoti, sukurti visiškai priešingą poveikį, nei mes tikimės. Taigi reikia viską labai kruopšiai išnagrinėti ir įvertinti. Taigi turime laik... sutinku, kad turime laikytis atsargaus požiūrio. Taip pat turime nepamiršti, kad kad rinkai nenaudingiausias dalykas yra inercija. Jeigu rinkai e, duodi aiškius ženklus, ji ima funkcionuoti tą nurodytą kryptimį, tačiau negali visko staiga atimti rinkai, nusiųsti visiškai priešingą signalą. Rinkai reikia laiko prisitaikyti prie naujų taisyklių. Tai turime irgi suvokti. Rinkų negalima užšaldyti, o paskui vėl aktyvuoti panorėjus ir prireikus. Rinka egzistuoja pagal savo pačios vidinę dinamiką ir visos darbo vietos, investicijos. E, vidutinės ilgalaikės trukmės tikslai negali staiga pakeisti taisyklių ir padaryti betvarkės. Visą tai turime apsvarstyti. Yra daugybė temų, dėl kurių sutarėme, dėl papildomų e, tikslų naujos kartos biokūrai, ar turėtų būti 2 ar 3 procentai galime dar svarstyti, bet kaip jau sakiau, dėkojame, dėkoju visiems už jūsų darbą, mūsų dal, dal, dar laukia nemažai dar, darbo. Ir visada malonu draugė dirbti tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti subalansuoto ir visiems priimtino rezultato. Děkuji panu Vidal Kvadrasovi, byly to sice trochu delší tři. Ačiū ponui Vidal Kvadrui, tie trys žodžiai šiek tiek ilgiau užsitęsė, nei mes pagėdavome. Tačiau sutrumpinsime dabar kitų kalbėtojų laiką, o jie jums už tai padėkos vėliau. Noriu priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi pirmadienį, gegužės 6. Kitas darbo tvarkės klausimas yra 10. Europos reindustrializacija skatinant konkurencingumą ir tvarumą, ponai Biuti Koferiui. Pranešėjai suteikiamas žodis, tačiau laiko mums labai trūksta, taigi labai prašau, mėly Kolegos, prašau kalbėti nelgiau nei 10 minučių. Žodis jums, ponė Biutikoferi. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip minėjote, Europos pramonės politikai skirtas darbo tvarkės klausimas turėtų būti visas apsvarstytas per dešimt minučių, tai norėčiau paklausti, kiek jūs man norėtumėte skirti minučių. Jūs gaunate penkias minutės, nes jūsų kalba labai svarbi, o kitiems kolegoms trumpai suteiksiu žodžiu. Ačiū, pirmininkė. Esame labai keblėje padėtyje rengiamas pasikeitimas nuomonėmis e, dėl pranešimo, kuris galbūt nebus parašytas. Šią savaitę sužinojau, kad komitetų pirmininkų sueigoje buvo sutarta atgalinė tvarka pakeisti taisyklės, pagal kurias yra rengiami pranešimai. Komitetų pirmininkų sueiga pasiūlė frakcijų pirmininkų sueigai tuos pranešimus, kuriems, kurie yra rengiami praėjus ilgesniam laikotarpiu nei šešeri mėnesiai po jų pranešėjo paskirimo turėtų būti nesvarstami. Tai reiškia, jeigu iki Liepos pirmos dienos komitete nebus balsuojama dėl pranešimo, tai pranešimo būtų, praš, prašymo būtų atsisakyta apskritai. Manau, kad e, netgi jeigu rytoj e, pateikčiau pranešimo projektą, dar jį reikėtų išversti, reikėtų apsvarstyti pakeitimus. Tai manau, kad iki birželio pirmos dienos mes tikrai nespėsime surenkti balsavimo. Manau, kad yra pakankamai akiplėšiška po to, kai e, buvo patvirtintas tvarkaraštis balsavimo atgalinę tvarką pakeisti pranešimų rengimo taisyklės. Norėčiau energingai pareikšti savo protestą prieš tokią naują tvarką, nes e, taip pat ir e, devyniose komitetuose rengiamas nuomonės šią temą ir manau, kad e, pramonės politika yra viena iš svarbiausių temų per šią kadenciją. Regionų komitetas, ekonomikos socialinių reikalų komitetas rengia savo nuomonės, o būtent pramonės komitetas nuomonę šiuo klausimu rengti pagal dabartinę tvarką neturėtų. Aš manau, kad tokia situacija būtų jokinga. Taigi prašau visų, kurie gali daryti kokią nors įtaką, užkirsti tam kelią. Aš per tą laiką nesėdėjau sudėjęs rankų buvau susitikęs su įvairiais suinteresuotais žmonėmis. Ir aš manau, kad čia parlamentas neturėtų vadovautis vien formaliais principais, kurie dar be to ir neturi jokio teisinio pagrindo, nes vykstant futbolo rungtynėms negalime pasakyti, kad atėjus praėjus 55 minutėms varžybos turi pasibaigti. Tiek noriu pasakyti, aš šiaip bandysiu trumpai kalbėti. Šio pranešimo pagrindas yra praėjusiu metu spalio mėnesio komisijos komunikatas. Šiame komunikate komisija užsibrėžia labai plačius tikslus, ypač padidinti gamybos dalį 20 procentų bendrajame vidaus produkte ES mastu. Šią strategiją galima įgyveninti tik didelį dėmesį skiriant uh, naujovių dėgymui. Praeitie konstatavome, kad pramonės politika, kurios atskiria elementai yra izoliuojami, kuri gyvendinama sektoriniu pagrindu ir kuriai gyvendinant neatsižvelgiamai skirtingas perspektyvas, įskaitant mokymą, švietimą, visuomeninius aspektus negali būti vykdoma sėkmingai laimiai komisija praplėtė savo komunikate atitinkamus horizontus. Aš manau, kad mes taip pat galėtume atitinkamai pasielgti. Aš e, remiuosi dviem principais. Manau, kad e, mes turėtume vykdyti politiką, kuri nebūtų grindžiama protekcionizmu, ji turėtų būti grindžiama rinkos principais ir konkurencingumo principais. Taip pat manau, kad turėtume gyvendam šią politiką siekti strategiją Europą 2020 užsibrėžtų tikslų. Yra daug prieštaringų temų, pavyzdžiui, energetika, kuriai komisija savo komunikate neteikia pagrindinio dėmesio, neskiria pagrindinio dėmesio, nes yra patvirtinusi kitų dokumentų, tačiau manau, kad energetikos sritis, kitos sritis e, yra tie sektoriai, kuriuose mes galėtume nešti savo indėlį, siekiant pagerinti bendrąją padėtį. Nepaisant to, kad Europos parlamentas neturi galiojimų pramonės politikos srityje, tačiau mes galėtume pasinaudoti unikalią galimybę iš naujo atkreipti dėmesį į pramonės padėtį, problemas ir tuo pasinaudodami sukurti tam tikrą politinę aplinką, nes prieš kelis metus apskritai buvo neįsivaizduotina, kad čia būtų kalbame Kalbam apie pramonės politiką, dabar visiems tapo aišku, kad be pramonės politikos mes nieko nepasieksime, taigi aš čia išvelgiu didžiulių galimybių. Taip pat turėsime pasvarstyti dar kitas komisijos komunikate neminimas temas. Nemanau, kad sugebėsime išvengti tokios temos kaip politiniai sprendimai tose šalise, kuriuose dar yra daug pramonės įmonių, pavyzdžiui, Vokietijoje arba Rumunijoje, ir politiniai sprendimai tose šalise, kuriuose pramonės dalis bendrame vidaus produkte siekia mažiau nei 10 procentų, taigi nekantri laukia busimų diskusijų. Pirmininkas, ačiū ponai Beauty Cofferiui. Visi puikiai suprantame šios diskusijos apie Europos pramonės atgavinimą svarbą, esu tikras, kad šiame komitete dar daug kartų apie tai kalbėsime. Jūs minėjote apie tas problemas susijusias su pranešimo projekto pateikimu su balsavimu dėl jo šiame komitete. Reikės viską išsiaiškinti mūsų sekretariato darbuotojams. Dabar prašau labai trumpai kalbėti šešėlinių pranešėjų. Pirmasis ponas Frank Rost. Ačiū, pan pirmininkė, mėly kolegos. Aš pritariu pranešėjui ir noriu padėkoti jam už atliktą darbą šioje svarbioje srityje. Manau, kad pramonės politika nedalomai neatsiejama yra nuo mūsų ekonominės bendros politikos ir tik e, vykdami sėkmingai pramonės politiką galime atgavinti ekonomikos augimą ir tik gamindami ES teritorijoje mes sugebėsime tą ekonomiką atgavinti, taigi turėtume e, nedelsdami imtis darbų ir e, veiksmų, nes e, komisija savo komunikate siekia e, vadovautis pusiškumo principu, daug dėmesio skirti moksliniams tyrimams E, tačiau moksliniams tyrimams 25 e, šalise skiriama mažiau nei 3 procentus nuo BVP ir tai tikrai nepagerina mūsų konkurencingumo padėtis, taigi reikia daugiau dėmesio skirti inovacijoms, moksliniams tyrimams, konkurencingumo didinimui ir paramai eksporto e, subsidijoms, nes kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių pramonėje pastebimas uh, rinkų sąstingis e, Europos rinkose, todėl reikėtų skatinti eksportą kitas rinkas. Tiek norėjau, ponė pirmininkė, dabar pasakyti, o vėliau dar prie kitų klausimų grįšime kitose diskusijose. Ačiū, ponai Prodi, žodis. Vieną minutę. Eh, kolega eh, Savarė negali būti pusėdė, dėl to aš pristatau jau mintis. Europos pramonė tebėra aktuali ir svarbi. Neturėtume galvoti, kad reikia e, visiškai jos atsisakyti, kaip kad ateityje buvo manoma, kai e, buvo tarsi atsisakoma gamybos pramonės. Mums reikia pramonės politikos, kuri užtikrintų rezultatus. Dėl to investicijos turi būti daromas į inovacijas, reikia taip pat kurti uh, už e, deramą vietą rinkai. Dėl finansavimo egzistuoja netvarūs skirtumai tarp Šiaurės Europos ir Pietų Europos valstybių. Jau kalbėsime apie paskolų kainą. Kitas yra e, žmogiško kapitalo ir įgūdžių klausimas. Ir visas klausimas apie paramą MVI. Baigdamas pasakysiu, kad MVI turėtų būti nepaprastai svarbios visose ES politikos priemonės ir jos e, taip pat turime stiprinti konkurencingumą, pramonę stiprinti mokslinius tyrimus, e, inovacijas, e, paremti MVI ir padėti įmonių galimybę patekti į tarptautinės rinkas ir stiprinti strateginius sektorius. Pirmininkė, aš Jums pateiksiu taip pat e, tekstą raštu. Okay, thank you for secretary. Yeah. Ah, uh, Mr. Johansson, please. Tack så mycket. Jag vill först eh, understryka det rapportören sa att det är angeläget. Eh, Johanssonas. Dėkui. Norėčiau pritarti tam, ką sakė pranešėjas. Mums taip pat reikia pakankamai ilgo laikotarpio, kad galėtume aptarti visą šį klausimą. Pritariu pranešėjui, jo požiūriui, sprendžiančios klausimus, bet dar keletas aspektų, nes neturime daug laiko. Svarbu yra investuoti į pramonę ir esu labai dėkingas komisijai už tai, kad jį pakankamai dėmesio skiria tvarumui e, ir veiksmingam taupiam išteklių naudojimui. Taip pat tai susijęs su tuo, kad e, teikiant aplinkos saugos paslaugas, e, produktus ES turi konkurencinį pranašumą ir tuo turime pasinaudoti. Mums reikia gerai funkcionuojančios pramonės. Ir sieti tai su, pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonė Labai svarbu ir e, galimybė naudotis e, ES egzistuojančiamis žaliavomis ir jas naudoti tvariai. Yra ir daug kitų klausimų, aš esu tikras, kad galime dėl jų sutarti, pavyzdžiui, biurokratinės naštos mažinimas, mums reikia struktūrinių reformų, reikia labiau atsiverti likusiam pasauliu. Taip pat manau, kad švietimas yra svarbus šiandieną, trūksta e, bazinio mokymo pramonės atėje trūksta mums e, kvalifikuotų darbuotojų ir tai svarbu. Taip pat e, reikėtų įrašyti į pranešimą energetikos išteklius, jų kainas, nors aš ne visiškai per visoms išvadoms, bet manau, kad galime šios dalykus atspindėti pranešime. Taip pat E, norėčiau prisiminti diskusijas dėl pramoninės lyderystės, e, kai kalbėjome apie programą Horizontas 2000 e, ir sujungti tuos dalykus su šiuo pranešimu. Toliau ponė Cavela. Dėkoju, noriu ponui Butikov, Butikoferiui su juo visiškai. Um visiškai pritariu, ypač dėl svarstymo kalendoriaus. Mes galime jį paremti, ieškant išeities dėl tvarkaraščio diskusijų. Vokietija, kuri yra viena iš šalių, kuri nenukentėjo, nes ji yra labai industrializuota ir reikėtų kalbėti apie pramonę visoje Europos Sąjungoje, tai nepaprastai svarbu. Mes, e, kaip Europos parlamento nariai, turėtume galvoti, kaip galėtume prisidėti prie Europos reindustrializacijos. Ir aš norėčiau dar kartą išreikšti savo e, paramą ponui Butikoferiui. Uh, E, šis klausimas yra labai svarbus daugeliu valstybių narių, kurios dabar e, išgyvena taupimo e, laikus. Dėkuoju dabar, ponė Tikau. Îl susțin pe domnul Buticofer și cred că... Ačiū pirmininkė. Pritariu ponui Butikofe, manau, kad šis pranešimas yra būtinas dalyvavau diskusijose šią temą e, dėl pramonės, dėl būtinybės atkurti, sukurti pramonę Europoje, reindustrializuoti Europą, kad e, mes išlaikytume darbo vietas ir kad Europa būtų konkurencinga erdvė. Eurostatas paskelbė neseniai duomenis apie darbo vietas pramonės sektoriuje ir su nerimu konstatuoju, kad tik keturios es valstybės narės pagamina visos, du trešdalius e, visos Europoje pagaminamos pramoninės produkcijos. Visos kitusio, likusios valstybės pagamina vos 5 procentus e, pramonės sektorio gaminamų e, produktų. Tai aktualu, siekiant išlaikyti ES konkurencingumą. Noriu paklausti komisijos kokiu priemonė jį rengėsi imtis, kad vyktų ES valstybių reindustrializacija ir kad išlaikytume darbo vietas Europoje. O kalbant apie tai, manau, kad mums reikia investuoti į novatoriškus sprendimus, kurti Europos standartus, e, teikti išteklius ir taip pat užtikrinti konkurencingas energijos kainas. Ačiū toliau, ponas Langen. E, Ačiū, mėly kolegos. Niekas neabejoja tuo, kad pramonė yra Europos ekonomikos pamatas, todėl turime pritarti kolegos Bitikoferio pasiūlymams, tačiau elkimės garbingai, įtraukime į pranešimą tik tas nuostatas, kurias sugebėsime įgyvendinti komisijos komunikate. Kalbama apie apie tai, kad iki 20 procentų reikėtų padidinti pramonės dalį bendrajame vidaus produkte, tuo tarpu tendencijos yra visiškai priešingos, taigi šie tikslai e, netitinka tikrovės ir mes turime užsibriežti tokius tikslus ir įgyvendinti tik tas priemonės, kurios yra įgyvendinamos. Iš tiesų mes negalime viena vertus susibriežti tikslu atgavinti pramonę, o kita vertus mažinti mokslinio tyrimų struktūrinių fondų finansavimą arba vykdyti tokią makroekonominę politiką, pagal kurią e, mažos vietinės įmonės pietinėse valstybėse narėse neturi galimybių užsitikrinti savo veiklos finansavimą. Jeigu norime skatinti pramonės politiką, turime elgtis nuosekliai ir atitinkamai pritaikyti kitas politikos sritis prie pramonės interesų, o ne priešingai, nes e, kitu atveju nesugebėsime tokių plačių užmojų tikslų gyveninti, mėly kolegos pirmininkas. Ačiū. Visiems prašusiems žodžio suteikėme galimybę pasisakyti, komisijos atstovai nekalbės, nes tą klausimą dar svarstysime ateityje. Pone Butikofe, duodu Jums pusę minutės, bet manau, kad visi sutarė pritarė šiai nuomonį, tai tik pirminės diskusijos ir bus dar daug kitų galimybių svarstyti šį klausimą, kurį visi laikome svarbiu. 20 sekundžių, mielas pirmininkė. Dėkuoju kolegoms už pasiūlymus pastabas, visas jas pasižymėjau ir dar kartą dėkuoju už pareikštą paramą. Ačiū, sako pirmininkas. Takže můžeme eh, přistoupit k bodu O dabar galime pereiti prie devintojo darbo tvarkės punkto daugiametės finansinės programos 2014-2020 metų. Žodis poniai Hercog. Trims minutėms arba keturioms, bet geriau trims. For, for me it's fine if we do not discuss it at all. I definitely... Galime ir visai nesvarstyti šio klausimo. Per tris minutės aš jo nepristatysiu, nes jis yra tikrai sudėtingas. Ir viskas priklauso nuo to, ar kolegams tai rūpi. Visų pirma, reikėtų pakalbėti apie 2013 pataisytą biudžeto projektą, nes tai atsilieps daugia metį finansavimo programai, nes kai kurie tos programos skyriai susiję su 2013 biudžetu dėl tarybos išvadų, todėl aš turiu aptarti abi temas, nes kitaip niekas nieko nesupras. Taip pat turėtumėte suvokti, kad parlamente tarp, ir taip pat tarp institucijų vyksta didžiulės diskusijos, kad kad reikia pirmą apsvarsyti daugiametį finansavimo programą prieš svarstant 2013 pataisytą biudžeto projektą. Parlamentas savo rezoliucijoje yra pareiškęs, kad jis nesidėrės dėl daugiametės finansavimo programos, kol nebaigs e, renkti 2013 e, pataisyto biudžeto projekto, nes yra dar 16 milijardų eurų, kurie nėra išmokėti iš mūsų biudžetų eilučių skirtų moksliniams tyrimams ir kitoms sritims matome, kad taryba nėra pasirengusi svarstyti šio klausimo ir mes nesame pasiruošę svarstyti mažesnę nei 11,5 milijardų sumą, tai yra mūsų riba, bet taryba sako, kad 2013 e, asignavimai turi būti peržiūrėti ir kai kas sumažinta. Jei tai būtų, tai parlamentas žinoma Ir mes esame pasakę, kad mes nesidarėsime dėl daugiametės finansavimo programos ir tai reikš tam tikras pasiekmes. Mūsų biudžeto eilutėse, pavyzdžiui, dėl mokslinių tyrimų 678 milijonai nėra išmokėti konkurencingumo ir inovacijų programa 92 milijonai neišmokėti, Galileo programai neišmokėti 30,5 milijonų. Uh, Nepradėsiu visko cituoti, nes tada tikrai viskas užtruks, bet turime suvokti, kad tarybos išvadose pasakyta, kad lėšos mokslinių tyrimų programai 2000, daugiamet, tai finansavimo programai negali būti mažesnės nei 2013 biudžetės tavai sričiai skirtos lėšos. Taigi, jeigu bus sumažintos dabar jos apkarpytos, mes turime dėl to dėrėtis. Kągi taryba siūlo. Pirma A biudžeto kategorija negali viršyti 26 milijardų. Taryba jau pareikalavo, kad e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė finansavimas e, būtų sumažintas. Galileo programai numatyta 6,3 milijardai, vietoj 7 milijardų, kuriuos siūlo komisija. Norėčiau kolegams pasakyti, jog tai reiškia, kad galėsime sukurti infrastruktūrą, bet jau nebeliks lėšų e, palidoviniams paslaugoms ir tikriausiai mūsų komitetas turi savo nuomonę šio klausimu. Tačiau didžiausia problema yra tai, kad kalbant apie liekančią dalį horizontą 2020, iš 8 e, milijardų, 80 milijardų sumažinti iki 7 milijardų. Ir čia iškyla problema. Jeigu kalbame apie 2011 lygį, tai įtrė nuomonė, tas skaičius turi būti 74 milijardai, o ne 17. Ponas Levandovskis atrodo to neapskaičiavo. BŽUP sryčiai skirtos lėšos, kurios buvo priskirtos pagal kitokį skyrių. Tuomet, kai buvo skaičiuojama viskas, jos nebuvo apskaičiuotos, bet jeigu tarybos išvadose pasakyta, kad moksliniams tyrimams negalima skirti mažiau nei buvo skirta anksčiau, tai dar reikės pridėti 9 milijardus, todėl išlieka 4 milijardų uh, skirtumą sumą, ką įtrė komitetas darys su jais. Aš esu pasirengusi kovoti už tas lėšas, ar mes palaikysime tą siekį ir kaip tą nušvies žiniasklaida. Jeigu negausime lėšų iš kitų biudžeto eilučių, tai šiai biudžeto eilutį skirtos lėšos buvo skirtos Erasmus programai. Manau, kad Erasmus programai reikia pinigų, todėl viduje neturėtume dėl jų konkuruoti. Mano siūlymas būtų aiškiai pasakyti tarybai, jog per paskutinės dėrybas dėl daugiametės finansavimo programos 2007-aisiais mums pavyko pasiekti 4 milijardų padidinimo per dėrybas. Todėl manau, kad mes iš šio išskirtinių atvejų galime užsitikrinti 4 milijardus ir jeigu tos lėšos būtų skirtos, būtų galima jas, tas lėšas skirti pirm, vienas A biudžeto išlaidų kategorijai ir Horizontas 2020 programai. Komisijos pasiūlymas yra 2 milijardai, mūsų komiteto pozicija buvo 5 milijardai, didinti nuo 2,5 iki 5 milijardų. Todėl e, dar reikia pasitarti, ar mes esame pasirengę už tą lėšas kovoti, kaip finansuoti bendras, bendrus projektų, viršytus projektų kaštus, ypač kalbant apie ITER projektą. Noriu priminti kolegoms, kad čia mus visiškai palaiko e, pakeitimai pateikti biudžeto komitete. Ir tiesiog galime priminti, kad biudžetą tvirtinančios institucijos dėl to jau susidarėjo, viskas yra teisingai ir dėl to balsuoti galėtume rytoj. Taigi, kaip mes elgsimės. Ar mus tenkina dabartinė padėtis, ar mes kovosime dėl papildomų 4 milijardų, nes mūsų manimų komisija neteisingai a, apskaičiavo lėšas, atsižvelgiant į tarybos išvadas ir galiausiai mums reikia pasitelkti lankstumo priemonę. Ji buvo pažadėta, bet tai tuščias tarybos pažadas. Ko dar galėtume pasiekti ir kaip panaudoti lankstumo priemonę, nes lankstumo priemonės taikymas bus nutrauktas menkiausiai išsivyščiusiuose teritorijuose. Mano ir šešėlinių pranešėjų nuomonės tikriausiai nelabai smarkiai skiriasi. Ir užbaigdama norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų laukia ilgos diskusijos, nes daugiame, darybos dėl daugiametės finansavimo programos neprasidės, kol nesibaigs biudžeto keitimo procedūra. Tai užtruks iki rugsėjo mėnesio tikriausiai. Bus daug E, laiko per, per ta, tai mūsų laukia ilgas e, nervų gadinimo laikotarpis ir komitetas turi apsispręsti, ar, ar mes kovosime dėl savo tikslo, jeigu taip nuspręsime daryti, turime išlikti vieningi ir turime vengti tuščių pažadų. Jeigu sugebėsime išlikti vieningi, tai uh, galima reikalauti daugiau lėšų. Žinau, kad krizės laikotarpiu tai nėra lengva, bet didžiosios įnašo mokėtos galėtų susivienyti draugė su sanglaudomis valstybėmis, nes didžiosios įnašo mokėtos, kaip suprantu, nėra pasirengę skirti lėšų bendriems klausimams, bet šie biudžetos skyriai, pavyzdžiui, ITER finansavimo eilutė ir ITER kaštai tenka jungtiniai karalystė ir kitoms valstybėms, tai manau, kad jos bus pasirengę prisiminti savo pirminę poziciją. Todėl e, tas finansavimo instrumentas, kaip jau sakiau, svarbus ir kitoms teritorijoms. Kita aktualis rytis yra moksliniai tyrimai, sritis, kur yra taip menkai finansuojama. Uh, kad lėšų jai tikrai nepakaks, lyginant su dabartiniais planais ir projektais. Okay, thank you very much, Mr. Mrs. Arcoga. I'm sorry, I understand this is complicated a lot. Ačiū, ponė Hercog, suprantu, kad tema yra labai sudėtinga, tačiau iš tiesų laiko visko neturime, ponai Biutikofer iš šiandien pranešėjai žodžius, sakykim. Aš norėčiau pasakyti, kad ponė Hercog šiais biudžeto klausimais puikiai atstovavo jau daugelį metų mūsų komitetų ir norėčiau tik trumpai tarti kelis žodžius, paminėdamas, kad visiškai pritariu didžiai daugumai jos teiginių ir kad kitos frakcijos, manau, joms taip pat šiems teiginiams pritars, nenoriu gilintis dabar į smulkmenas, nes tam nėra laiko. Tačiau kalbant apie programą Horizont 2020 mes turėtume dabar vadovautis e, tokių programos e, aiškinimu ir interpretavimu, pagal kurį nėra numatytas joks lėšų padidinimas, aš manau, kad tai visiškai neįmanomas. Galbūt tik vienu klausimu mūsų nuomonė skiriasi tradiciškai, puikiai žinote, ką turiu omenyje. Pone Hercog tą taip pat žino. Tačiau dėl šio klausimo jau pradėsime ginčytis po to, kai sutarsime dėl visų kitų klausimų. Pirmininkas, ačiū. Tikrai puikiai suprantame, kokiamis sudėtingomis aplinkybėmis šios diskusijos vyksta. Pone Hercog apie tai kalbėjo kalbant apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Finansavimas e, šią priemonę buvo sumažintas daugiau nei 1,9 milijardais eurų. Dabar reikia um, plačiai juostų interneto ryšiui Ir dabar reikės mums svarstyti, e, kaip užtikrinti, kad tas sumažintas plačiojošio interneto finansavimas neslėptų neigiamai kitoms infrastruktūros priemonėms ir tinklams. Aš manau, kad poniai Hercog ateityje reikės labai daug pasistengti, atlikti svarbu vaidmenį. Turime salėje komisijos atstovų, taigi jiems teiksime žodį trumpai pakomentuoti. Ačiū pirmininkė. Man susidarė įspūdis, kad e, buvo paprašyta paaiškinti komisijos e, procedūrą susijusią su lėšų paskirstimu toms programoms e, kovo 19 dieną. Komisijos stimos tarnybos turi padėti teisėkuros institucijoms vykstančiose darybose dėl būsimos daugiametės finansinės programos. Tai nėra dokumentas, kurį patvirtino pati komisija. Ar jam pritarė? Šiame dokumente tik atspindima mūsų pozicija dėl e, ženkliai sumažintų viršutinių finansavimo ribų atskiroms kategorijoms, siekiant e, paskirstyti tą lėšų sumažinimą atskiroms programoms arba pritaikyti tačiau mūsų manimų tai yra pats tinkamiausias būdas paskirstyti lėšas atskiroms programoms pagal e, atskiras biudžeto kategorijas ir kiekvienai, kiekvieniems metams, remiantis vadovų tarybos nutarimais. E, taigi dėl šių priežasčių tą alternatyvę biudžeto sistemą mes pasiūlėme atskiroms programoms. Ir tame sąraše atsižvelgiama pirmiausiai į vadovų tarybos išvadas dėl infrastruktūros tinklų sujungimo Galilėjo, Kopernikus, ITER, sanglaus politikos, jaunimo žimtumo iniciatyvos ir kaimo plėtros, kalbant apie bendrą sistemos struktūrą. Antroje kategorijoje numatytas rezervinės lėšos žemės ūkio krizai ir taip pat labiausiai skudėsiams visuomenės sluoksniams e, e, dabar numatytas finansavimas apsirūpinti maistu antroje kategorijoje bus įtrauktas į Europos socialinio fondo lėšų, į Europos socialinio fondo biudžetą. Kiti asignavimai nebus sumažinti, nes e, jau dabar yra numatyta, kad agentūrose bus mažinamas darbuotojų skaičius 5 procentais horizontaliai, todėl nebereikės mažinti uh, darbuotojų atlyginimo biudžeto. Taip pat šioje peržiūroje yra ženkliai sumažintas e, veiklos programų finansavimo ribos, tačiau tos ribos turi būti išlaikytos tam, kad e, būtų galima finansuoti nenumatytus įvykius, e, gyvendinant ateities programas Atsižvelgiant į šiuos e, svarbiausius principus, mes pasiūlėme proporcingai sumažinti išlikusių programų finansavimą pirmoje A kategorijoje, kuri svarbiausia jūsų komitetui, tai reikštų 14 procentų proporcingą finansavimo sumažinimą visoms likusioms programoms neįvardintoms vadovų tarybos išvadose palyginti su tuo komisijos parengtų pirminiu sąrašu. Mes truputėlį nukrypome nuo šio proporcingo požiūrio. Trečioje keturioje kategorijose komisija sumažino kai kurių programų finansavimą šiek tiek mažiau, kitų šiek tiek daugiau, tačiau pirmoje A kategorijoje mes laikėmės proporcingo požiūrio. Tai reiškia, kad programa Horizontas 2020 kosme Erasmus socialiniai pokyčiai ir inovacijos fiskalis kostams finansavimas visų sumažintas vienodai. Buvo to, šioks toks lėšų perskirstimas, perstumdymas siekiant finansuoti ateities programas, tačiau jokio perskirstimo lėšų tose programuose, kurios buvo įgyvendintos, neįvyko. Dar viena paskutinė pastaba, ponė pirmininkė, prieš pabaigą jaučiu būtinybę atsakyti pranešėjai, nes jį teigia, kad komisija neteisingai apskaičiavo horizontą 2020 biudžetą. Aš nežinau, ką sakė komisijos narys Levandovskis, tačiau galiu patikinti, kad e, tos e, būsimosios programos Horizontas 2020 dalis 2013 metais pagal 11 metų kainas turėtų sudaryti 9,8 milijardus eurų. Žinoma, atėmus 900 milijonų eurų ITER programai. Bei taigi viską skaičiaus dabartinėmis kainomis būtų galima gauti 78,8 milijardus eurų. Tokie yra komisijos skaičiavimai. 70,2 milijardai, viskai sutinku, e, nėra labai didelė papildoma suma ir mm, galbūt yra nepakankama, tačiau tokia ir yra, toks yra iš tikrųjų tikrasis e, finansavimo didinimas palyginti su 68,8 milijardais, apie kuriuos buvo kalbama. Po... Uh, uh E, bendros svarbos bendro intereso projektai e, e, pinigai kažkur kitur, na ir dabar tam tikros lėšos bus skaičiuojamas kaip papildomas. E, yra tam tikri elementai tų projektų įrašyti į programą Horizontas 2020 ir jie atsispindės finansavime. Man atrodo, kad e, pranešėjas šiuo klausimu galėtų taip pat paaiškinti. Aš manau, kad buvo nepaprastai malonu pakalbėti Ir būtų labai gerai, jeigu mes e, kitame, kuriame nors posėdėje galėtume grįžti prie šio pranešimo, prie, su labai išsame turima analizė. Labai atsiprašau, ponios Hersok, žinau, kad aš e, taip gal pernelyg žiauriai pa, pa, kreip, kreipiausi ją, ja, prašydamas viską per keletą minučių pristatyti, bet mes turime skaičius, paskaičiavimus ir uh, E, mes e, su koordinatoriais, su sekretorietu turime sutarti, galbūt visiems bus išdalyti tie duomenys ir tada tikrai reikės skirti laiko daugiau. Mes visi žinome, kad daugiau laiko reikia. E, Kita diskusija surenksime, dar tada išklausysime visų atsakymų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pats paskutinis darbo tvarkės punktas. Prieš pusvalandį maždaug turėjome jį svarstyti, tai 11 punktas grįžtamoji informacija. Vykstančius trišalius dialogus. Norėčiau paprašyti visų kalbėtojų, kaip galima glaučiau kalbėti, informant mus apie trišalių dėrybų rezultatus. Dėkui, pirmininkė. Kalbu pono Kalfino vardu, jis šiandieną negali dalyvauti posėdėje. Labai trumpai. Norėčiau informuoti apie dėrybas trišalės. Prasidėjo 2012 gruodžio mėnesį, e, pirmininkaujant Kiprui dar dėrybos ir prasidėjo darybos, paskui jau iš esmės pirmininkavimą perėmus airijai e, sausi šių metų. E, techninės darybos vyko trijose sutikimuose, korepere praeit e, balandžio 10 yra patvirtinas konsultas tekstas. Mūsų komitetas balsuos rytoj dėl to paties kompromisų projekto prieš pateikiant jį plenarniai sesijai. Kompromisų proje, paketas aptartas šešėliniuose, e, šešėlinių pranešėjų susitikimuose. E, mes e, pristatysime tekstus nešališka struktūra, formatai, E, šalutinės sąnaudos, skaidrumas ir e, išskirtiniai susitarimai. Visi svarbiausi dalykai, kurių prašė parlamentas, yra įtraukti į konsoliduotą tekstą suderinus tarybą ir mes manome, kad galime rytoj balsuoti už konsoliduotą tekstą dėl e, viešųjų paslaugų informacijos naudojimo. Dėkoju Jums už trumpą pristatymą. Aš norėčiau pasakyti Jums kai ką apie tai, ką jau, sakiau, kalbėjome apie e, daugiametę finansinę programą. Tai yra CEF, e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir plačiai juostis e, interneto ryšys du kart buvo atidėtas dialogas dėl to, kad buvo keičiamos prognozės Dėl finansavimo, numat, sumažintas finansavimas dabar nuo 9 iki 1 milijardo. Rytoj ryte vyks susitikimas su komisare Krius ir aš informuosiu komitetą apie tai, ar mes paskui jau galime tikėtis kur nors eiti tolyn ar ne. Norėtume, uh, norėtume rasti sprendimą, nenorėtume uh, dar papildomų kliūčių. Uh, sukurti visam paketui dėl šios transporto tinklų priemonės. Jeigu sustarimai dėl plačiajuoščio e, ryšio bus neaiškus, tai kitos e, sritys taip pat nukentės. Kitų kalbėtojų nėra e, šiuo klausimu. Taigi, šis posėdis baigiamas, po to iškart vyks koordinatorių posėdis, jie jau pradėjo rinktis o rytoj pradėsime darbą 9 val. Ačiū. Thank you.